Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį. Atvykęs jau yra gerbiamas komisijos narys į mūsų posėdį, bet pirmiausia, tai turėtume patvirtinti darbo tvarkę ir jeigu nieks neprieštarautų, ją ir tvirtintume be jokių pakeitimų. Pirmininko pranešimai Šiandien turime vertimą į 20 kalbų ir iš 20 kalbų. Ir posėdžio dokumentai yra prieinami elektroniškai. Mes esam taip pat transliuojami per internetą ir dabar iškart periname prie trečiojo mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Viteniu Andriukaičiu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą Tas apsikeitimas tai yra struktūrinio dialogo dalis. Sveikinuosi su gerbiamu komisaru Andriu Kaičiu. Ir šiandien, kaip jau minėjau, mes keičiamės nuomonėm vykstant struktūriniam dialogui. Ir šiame kontekste norėtume e, paklausti, kaip sekasi gyvendinant 16 metų programą, kokie prioritetai tolesnėme darbe. Taip pat norime E, sužinoti daugiau informacijos apie atsparumą antimikrobinę medžiagom, taip pat apie direktyvos skirtos lastelių, e, e, lastelių ir audinių, taip pat donorystės klausimams. Taip pat kolegos norės daugiau išgirsti apie tai, kokiais kriterijais remiantis nustatomi cheminių medžiagų endokrininę sistemą ardančių faktorių buvimas, taip pat mėsos ir perdirbto maisto ženklinimas. Čia yra parlamento rezoliucija e, paskelbta ir taip pat NV yra parėmęs dar vieną rezoliuciją ir norėtume paklausti, kokios ką komisija planuoja daryti, turint galvoje strategiją skirtą kovai su piknaudžiavimu alkoholiu. Tai daug yra sričių, e, apie kurias norime pasikalbėti, bet dabar žodis jums, gerbiamas komisarė, dešimt minučių jums galiu skirti. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju už suteiktą galimybę šiandien pasisakyti. Laikas bėga greitai. Jau praėjo metai po paskutinio mano buvimo jūsų komitete, vykstant struktūriniam dialogui, aš esu išdėstę savo prioritetus e, visai mano kadencijai, o šiandien noriu susitelkti ties pagrindiniais dalykais, e, ties kuriais dabar dirbame. Ir aišku, jūs galėsite pateikti klausimų ir aš melai juos atsakysiu. Dabar pradėkime nuo to, ką mums pavyko padaryti. Pirmiausia, gyvūnų gerovės sritis, mano pirmasis prioritetas yra e, žengti sparčiai į priekį, kad užbaigtume gyvūnų gerovės strategiją. Sausio pabaigoje buvo užbaigti penki veiksmai, buvo paskelbtos gairės skirtos e, kiaulių geroviai Ir čia ženkliai pažengėme į priekį, o ateityje mm, planuoju užbaigti visus strategijos veiksmus ir pagalvoti, mm, išsamei ištirti galimybę dėl gyvūnų gerovės platformos. Ta pasiūlė valstybės narės ir parlamentas. Alkoholis. Aš kaip ir parlamento nariai manau, kad turime dirbti kartu, kovojant su problemomis kurias sukelia piknaudžiavimas alkoholiu. Tas matėsi ir balandžio rezoliucijoje. Aš labai aktyviai kovoju e, su e, piknaudžiavimu alkoholiu ir kreipiausi į valstybės narės, į nacionalinius parlamentus, kad būtų vykdoma aktyvi alkoholio kontrolės politika. Šiemet paskiriau 1,7 milijonus eurų e, naujai veiksmų programai šioje srityje mm, ir taip pat mm, veiksmams siekiant mažinti alkoholio prieinamumą. Taip pat mes e, remiame bendrus veiksmus e, šioje srityje, kurie baigsis spalį. Taip pat e, remiame veiksmų plano įgyvendinimui. Tas planas skirtas kovos su jaunimo girtavimui. Taip pat m, mm, parlamento dėka šiais metais pradėsime bandomąjį projektą padėti moterim, kurios turi priklausomybę nuo alkoholio. Toliau transformuoti riebalai. Jūs žinote, kad transformuoti riebalai padidina e, širdies ir kraujagyslių susirgymų galimybę daug daugiau negu, kitos, mais, negu kiti maisto produktai. E, todėl džiaugiuosi, kad 3 gruodžio komisija patvirtino ataskaitą skirtą transformuotiems riebalams, kurioje siūloma, kad būtų nustatyta teisinės priemonės riboti e, transformuotų riebalų naudojimą pramoniniu būdu. Ir tas priemonės pristatysiu kitais metais. Toliau e, tarp valstybinė sveikatos e, priežiūros direktyva. Mes vertiname kaip valstybėm narėm sekasi ją įgyvendinti, o dabartinė iniciatyva numato Europos referencinių tinklų įkūrimą ir tai yra inovatyvus metodas, leidžiantis sutelkti žinias ir ekspertizę ir specializuoti sveikatos paslaugų teikėjai gali kartu dirbti tose struktūrizuotose tinkluose. Ir tie pirmieji tinklai, ko gero, jau veiks šių metų pabaigoje. O dabar keletas uh, tokių labai diskutuojamų klausimų. Pirmiausia, tai glifosatai. Visi jūs girdėjote apie glifosatus ir labai išsiskiria uh, nuomonės, mokslininkų nuomonės, ES sistema, kuri taikoma augalų apsaugos produktams, ko gero yra greščiausia pasaulyje. Ir aš pilnai pasitikiu tą sistemą, kuri paremta mokslininkų patarimais maisto srityje. Ir mes, visos europinės institucijos, turime tą sistemą įgyvendinti. Šiandien e, kolegija kol kas dar nėra priemusi jokio sprendimo skirto glifosatams, vyksta diskusijos tarp komisijos tarnybų ir valstybių narių, kaip geriausia būtų veikti toliau. Ir šiame kontekste mes sveikiname, kad jūs balsavote prieš dvi savaitės plenarinėje sesijoje. Ir per savo diskusijas kolegijoje atsižvelgsime į jūsų balsavimo rezultatus noriu pasakyti, kad labai svarbu čia užtikrinti skaidrumą. Ir aš pakviečiau pramonės atstovus mm, ir specialistus skelbti savo studijas. Kai kurie iš jūsų nustebote, kad pramonė taip greitai sureagavo į mano laišką, bet aš taip pat tikiuosi, kad jūs pastebėjote, kad aš labai aiškiai kovo ketvirtą spaudos konferencijoje tą išsakiau. Taip pat E, komisija, noriu pasakyti, neturi šių studijų ir negali pati jų paskelbti. Todėl aš kreipiausi į pramonės atstovus, kad jie e, tą padarytų ir e, laikysios įstatymų, kurie priimti parlamente. Dabar kalbant apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas, iki vasaros tikimės paskelbti kriterijus, jom apibriežti ir aš nuolat aktyviai ir atvirai e, su parlamentu diskutuoju šiais klausimais ir buvo apskrito stalo diskusijos su Europos parlamento nariais, kai kurie iš jūsų dalyvavo šiuose diskusijose, taip pat buvo e, dvi konferencijos skirtos užtikrinti skaidrumą šioje srityje ir mes ir toliau skaidriai dirbsime. Gerbiami nariai, aš noriu jūs užtikrinti, kad iš tiesų aukštų lygių įsipareigoju užtikrinti, kad būtų saugoma žmonių sveikata ir e, tą mes darytume remdamėsi Europos teisės aktais. Todėl mes turime bendromis pastangomis e, nuspręsti ir patvirtinti, koks geriausias yra sprendimas šiais svarbiais klausimais. Toliau, Zika virusas. Mes esame parengę gairės keliautojams ir sveikatos specialistams ir sutelkėme 10 milijonų eurų, e, kurie skirti tyrimams. Artėjant vasarai komisija toliau seks situaciją kartu su e, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis atinkamomis institucijomis ir taip pat koordinuotai veiksime e, kartu su valstybėmis narėmis per sveikatos saugumo komitetą, kad mažintume riziką šio viruso paplitimo Europoje. Toliau, atsparumas antimikrobinėm medžiagom. Žinote, kad komisijos penkerių metų veiksmų planas šiemet baigėsi. Išorės, virt, e, išorės vertinimo pagrindiniai rezultatai buvo paskelbti komisijos darbinėme dokumente, bus paskelbti komisijos darbinėme dokumente šių metų pabaigoje. E, pirmininkaujant Niderlandams vasario mėnesį buvo e, surinkta ministerijų lygių konferencija viena sveikata. Ir e, skir, e, ta konferencija buvo skirta būtent šiem klausimam. Yra komisijos gairės skirtos atsargiam, apgalvotam antimikrobinių medžiagų naudojimui veterinarinėje srityje. Ir mūsų teisėkuros pasiūlymai skirti veterinariniam vaistam, mediciniam pašaram ir gyvūnų geroviai yra labai svarbus kovojant su atsparumu antimikrobinė medžiago. Mes aktyviai dalyvaujam e, G7 diskusijose šiuo klausimu ir e, valstybių vadovai yra prisėmę ambicingų įsipareigojimų e, šioje srityje yra transatlantinė darbo grupė, e, į kurią įeina ES, JAV ir planuojama e, šiais metais, kad joje dalyvaus Kanada ir Norvegija. Ir yra e, parengtas penkių metų darbų planas. Mes taip pat aktyviai dalyvavome Junktinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio mm, sustikimuose skirtose šiai temai. Taigi noriu Jūs užtikrinti, kad mes toliau aktyviai veiksime šioje srityje. Sveikatos technologijų vertinimas. Jūs um, kreipiatės į komisiją, kad jinai toliau judėtų į priekį, vykdant bendrą sveikatos technologijų vertinimą ES lygmenių. Savo komunikate, skirtame bendrai rinkai ir paskelbtame praėjusį spalį, komisija pasiūlė didinti Europos uh, koordinavimą, glaudinti Europos koordinavimą, kad e, nesidubliuotų darbas ir kad nepasirodytų prieštaringų sveikatos technologijų vertinimų valstybėse narėse. Mes tikimės, kad remiantis šiuo bendradarbiavimu turėsime naują ES mechanizmą, kuris taps tvarus nuo 20 metų. Komisijos tarnybos dabar dirba, vertindamos dabartinę situaciją ir uh, E, identifikuodamos pagrindinius politikos prioritetus. Dabar tabako produktų direktyva. Kokie yra mano prioritetai iki 16 metų 20 gegužės? Tinkamas tabako produktų e, direktyvos perkelimas į valstybių narių teisę ir e, būtinų antrinių teisės aktų patvirtinimas komisija aktyviai dirba, e, patvirtinome įgyvendinimo aktus skirtus pakavimui, ženklinimui, e, tabako sudėtiniams darims ir elektroniniam cigaretėm. Taip pat netrukus e, patvirtinsime kitus įgyvendinimo aktus skirtus prioritetiniam sudėdamosiom dalim ir skoniam. Komisija taip pat teikia praktinę uh, parama valstybėm narėm perkeliančią direktyvą. Jūs e, pabrėžėte, priminėte komisijai, kad jinai vėluoja patikdama ataskaitą, kaip, steng, kaip sekasi ženklinti alkoholinius gėrimus. Noriu pasakyti, kad pirmas etapas jau yra užbaigtas ir dabar esu pasirengęs diskutuoti su komisija e, remiantis tuo galutiniu mūsų projektu kai su jumis šios klausimus aptarinėjau, dažnai išgirstu keistų nuomonių. Kai kurie sako, taip, turime ženklinti, bet tik tai kai kuriuos alkoholinius gėrimus. Ir norėčiau paklausti, kaip tada mes užtikrinsime aukštą, žmogaus, e, aukštą žmonių sveikatos apsaugą. Dėkui gerbiami nariai, viršėjau jau man skirtą laiką. Dabar esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Kągi ačiū. Dabar pasakys politinių partijų atstovai, pirmiausiai ponas Belėt, EPP vardu. Ačiū pirmininkė, labai ryte komisarė. Aš čia sėdžiu priešas jūs. Noriu užduoti papildomą klausimą dėl glifosatų. E, jūs turbūt žinote, kad parlamentas priėmė aiškę rezoliuciją dėl glifosatų ir išsakė aiškę poziciją, kad komisija dabar pacituosiu, turėtų parengti naują projektą dėl įgyvenimo reglamento. Žinote, ką parlamentas priėmė, mes patvirtinome kompromisą, gerą kompromisą tarp įvairių politinių frakcijų, kur buvo nustatyta galimybė iš naujo atnaujinti šį glifosatą naudojimą keliam metam ribotose įdomios sąlygomis ribotų mastu. E, tiesa e, prieš surinkimą, kadangi e, būtent tada iškyla tam tikra rizika, taigi aš nebesigilinsiu į detalės, tiesiog e, faktas tas, tas kad mes ribojame neprofesionalų glifosato naudojimą ir panašiai. Kamsarė, leiskite priminti ankstesnį jūsų pačių komunikatą, kur jūs aiškiai pasakėte, kad neketinate priešintis politinės daugumos valiai abiejose institucijose, tiek taryboje, tiek ir parlamente. Taigi norėčiau išgirsti iš jūsų, ar ketinate laikytis e, šito iškaus parlamento reikalavimą išdėstyti rezoliucijoje, kur atsispindi na, didžioji, didžiosios parlamentarų daugumos nuomonė. Labai ačiū, toliau SD Konspanijo. Ačiū, Ačiū gerbiamas komisijos nariai už išsamius paaiškinimus. Leiskite man pateikti Jums klausimą. Noriu šiokio tokio patikslinimo. Pirmiausia, ruošiamų patiekalų, ruošiant patiekalus, nurodyti būtiną mėsos kilmę. pirmininkas iškilo problema dėl vertimo. Okay, Mr. Banjo, can you restart? Ačiū. Ačiū, ponė. Banjo, galite tęsti. Ar viskas gerai, gerbiamas komisijos nariai, girdite vertimą? Techninės problemos matomai iškilo. Ačiū. Pirmiausia, norėjau kalbėti apie prievolę nurodyti mėsos kilmę gaminamuose patiekaluose. Taip pat savanoriška sistema e, ženklinimo srityje, mano galva, yra nesėkmė. 42 procentai e, sumuštinių su mėsa e, etiketėse nėra nurodoma mėsos kilmė. Ir mes norime dar kada priminti, jog yra privalomas reikalavimas užtikrinti mėsos gaminio atsekamumą. Komisija yra leidusi Prancūzijai vienerius metus eksperimentuoti ženklinime, nurodant e, mėsos ir pieno produktų kilmę. Ir panašu, kad vis dėlto Europos komisijos pozicija šią temą nėra galutinė, nėra iki galo iški. Mes norėtum papildomos informacijos ir komisija paprašė Prancūzijos instituciją papildomos informacijos e, dėl to, tos programos vykdomos, kad būtų galima tą informaciją perduoti kitom valstybėms narėms. Dabar noriu vėlgi kalbėti apie novatoriškų vaistų kainų mažinimą. Tokijuje. Jie praėjusiu metu. Gegužės 26-27 vyks e, konferencija, kur bus pasikeičiama informacija ir ekspertinėmis žiniomis dėl novatoriškų vaistų. Sopfos buvir naujas medikamentas hepatitų gydyti yra e, tyriamas ir įvairios sumos skiriamos to vaisto tyrimams. Taip pat e, kovai su vėžių naujų novatoriškų vaistų yra pateikiam, pateikta peticija įvairių valstybių, kad būtų galima mažinti kainas novatoriškų vaistų, vaistų vėžių gydyti. Šimtas e, eurų yra. 100 tūkstančių eurų e, yra metinis gydimo kursas, e, pavyzdžiui, odos vėžiui gydyti. Ir yra raginama mažinti vaistų kainas. Ir paskutinis dalykas. Teisinė sistema susijusi su naujom, naujomis genetiškai modifikuotomis medžiagomis ir organizmais. Kol kas dar neaišku, kada bus teisinė nuomonė patikta dėl genetiškai modifikuotų produktų, kada ta nuomonė bus patikta Europos parlamentui ir valstybėms narėms. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Gerling. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, komisarė. Norėjau paklausti apie mokslinių patarimų mechanizmą. Jis dabar yra ruošiamas, tiesąkant jau prireikė nemažai laiko, kol jis įsibėgėjo. Kalbame apie aukšto lygio mokslininkų grupę, kuri iš esmės pakeitė komisijos e, pirmininko patarėjų mokslinę grupę. Ir jeigu neklyst, ten yra 11 mokslininkų ir, kaip aš suprantu, jie dabar konsultuoja ne tik tai komisijos pirmininką, bet apskritai e, visą komisiją, komisarų kolegiją, taip sakant. Ir, taigi norėčiau išgirsti, ką jie sako glifosidu, e, glifosato klausimų, kadangi žinome, kad ankstesni mokslininkų patarimai buvo gana prieštaringi. Ir dėl to mums svarstant šį klausimą plenarnėme postėje irgi buvo gana sunku pasirinkti ir suformuoti savo nuomonę, kadangi reikėjo rinktis tarsi tarp dviejų visai prieštaringų mokslinių nuomonių. Taigi, e, iš tikrųjų, e, būtų įdomu išgirsti šitos aukšto lygio patarėjų grupės nuomonę. E, Ir e, nebūtinai galbūt jų nuomonė tiesiogiai, bet bent jau ką jūs iš to pasėmėte, kaip jūs ketinate toliau spręsti šią problemą. Na, taip pat e, protokolė prie kitų klausimų buvo parašyta, kad e, ketinama aptarti patarėjų grupės nuomonę dėl glifosatų. Ir, kaip suprantu, tai reiškia, kad matyt šis klausimas buvo E, paliestas šiek tiek ir man įdomu būtų, kaip išketinate pasinaudoti šios grupės e, darbu, šios grupės e, patirtimi. Aš žinau, kad tai labai naujas darinys, galbūt įdirbio dar nėra, bet ko gero tie žmonės yra pajėgus suteikti reikiamas informacijos ir todėl norėjau paklausti, ar jūs tikrai ketinate plačiai naudoti šito mechanizmo ateityje primdami sprendimus ir apskritai, kaip atrodys ateitis šito mokslinio patarimo mechanizmo. Uh, Ačiū, ponė Rys. Alde vardu. Ačiū, Pinkė, laba diena, gerbiamas komisijos nariai, visada malonu Jūs matyti mūsų komitete ir pasikeisti nuomonėmis, gauti informacijos apie mums svarbius reikalus. Malonu, kad šiandien jūs kalbėjote apie glifosatų klausimą. Aš pasižymėjau, ką jūs, pasižymėjau, ką jūs pasakėte. Jūs pradėjote, pradėjote nuo tų karštų klausimų, hot potato klausimų. Nus, paaiškinote, kokia yra kolegijos nuomonė, kokios diskusijos tarp tarnybų ir kad jūs atsižvelgsite. Praėjusį penktadienį spaudoje buvo kalbama apie sprendimą, kuris buvo priim, priimtas komisijos darbo grupėse, kokios, kad ta pozicija bus e, perduota valstybės narėms 17 gegužės. Kalbam apie 10 metų laikotarpį. Daug įvairių klausimų yra klausoma, bet yra priekaištų, kad neįsiklauso komisija į parlamento nuomonę, į nevyriausybinio organizacijų nuomonę, bet tai yra labai svarbu ir kokia praktika yra valstybėse narėse. Vokietija, Belgija, Prancūzija, Lenkija praktiškai naudojasi, e, naudoja šiuo mm, pesticidų pikžolės e, naikinančio medžiago glifosatų. Ir kitų klausimų perėsiu dėl tabako. Sakėte, kad dabar jau pereita prie esminio etapo perkelimo į nacionalinę teisę šios direktyvos. Ir Mm, gruodžio mėnesį jūs jau kalbėti. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to neutralaus paketo. Nemažai valstybių narių jau tai perkelia nacionalinį teisę ir ketina tai padaryti. Dėl generinių produktų paketo dėl bendrojo paketo mažinant tabako vartojimą, taip pat dėl elektroninių cigarečių, labai išsiskiria nuomonė ir komisija viską padarė, stengdamas iškirsti kelią, kad neišsiplėstų elektroninių cigarečių e, rinka. Laukiame taip pat ataskaitos gegužės mėnesį jūs į riziką daugiausiai dėmesio e, nukreipėte, bet dabar jau praėjo nemažai metų, daug, daug ir ekspertizės, daug mokslinių nuomonių. Įvairūs e, garsus profesoriai toj srity dirbantis sako, kad, elektri, kad elektroninės cigaretės turėtų būti draudžiamos jauniems žmonėms, bet jos turėtų būti prieinamos tiems, kuriems tikrai to reikia. Ar jūs įvertinote klausimą, kokia jūsų nuomonė? Uh, ačiū, pirmininkė, ačiū komisarė. Sveikinu komisijos komentarą dėl strategijos uh, kovos su alkoholiu srityje, tačiau norėčiau jūs paprovokuoti ypatingai todėl kad parlamentas paskelbė savo pranešimą, ragindamas mm, kurti naują kovos alkoholių strategiją, mm, kadangi panašu, kad dabar esame tam tikrų nuostatų, kuris leidžia e, išvengti alkoholio gamintojų tam tikrų reikalavimų e, pateikti informaciją, kuri yra taikoma. E, mm, pavyzdžiui, maisto produktų gamintojams ir dabar yra paradoksali situacija, kad, tarkim, ant vyno ar alaus butelio rasta mažiau informacijos naudingos vartotojams negu ant pieno butelio. E, Taigi, vėlgi, mums netgi teko kalbėti su suinteresuotų šalių forumu, išsakytą šitą e, pasipiktinimą. Aš žinau, kad jūs anksčiau dirbote sveikatos ministru Lietuvoje, e, turbūt turėjote reikalų su alkoholio pramonė. Taigi, ar komisija dabar ketina e, parinkti kokios planų, kur leistų veiksmingai spręsti e, tokias viešos sveikatos problemas kaip alkoholio keliamas pavojus? Taip pat e, e, yra iškeltas reikalavimas, kad iki 2014 metų turėjo būti parengti reikalavimai ir nuostas dėl alkoholio produktų, turinčių produktų ženklinimo, tačiau vis dar laukiama, kol tai bus įgyvendinama. Taigi, gal komisija galėtų pateikti aiškę datą, kada galėtumėm sulaukti jų ataskaito šio klausimu. Taip pat jūs truputį užsimintė apie veiksmų planą e, dėl kovos su jaunimo e, lietavimo. Ir e, taip, tikrai tai yra, tai yra rimta problema. Jaunimas e, e, smarkiai vartoja alkoholį ir kai kur, pažiūrėjau, Škotijoje, žinau, kad e, viena iš efektyvių priemonių yra minimalių kainų nustatymas, alkoholio kainų kelimas. Taigi norėtų išgirsti e, ką komisijos planuoja, kadangi dabar e, esama E, tam tikros svarstacijų dėl to, kad komisija nieko kaip ir nesiema europiniu mastu, kovodama su, šitais, su, su šitomis problemomis. Ir norėčiau iškirsti, koks galimas komisijos atsakas, kokia galima komisijos reakcija. Ačiū toliau, ponia Hauken, žaliųjų vardu. Ačiū, komisarė. Taip. E, mes suprantame, kad e, nuo pat jūsų kadencijos pradžios buvo dirbama uh, su endokrinė veiklas ardančiams medžiagoms. Ir komisija pažeidė ES statymus, e, nes prieš tai e, buvo pažadėta, kad e, komisija pateiks aiškiai apibriežti, kas yra šitos medžiagos iki 2013 metų, tačiau po to dėl labai intensyvaus lobizmo iš pramoninkų pusės kol kas jokių rezultatų neslaukėme. Teismas aiškiai sakė, kad nereikia jokio poveikio vertinimo šio klausimu, kurį buvo uždėjusi komisija, tačiau jūs nusprendėte tęsti e, šitą iniciatyvą ir vis tiek atlikti poveikio vertinimą. Kitaip sakant, jūs netgi esate pasirengę ignoruoti teismo sprendimą e, tam, kad e, ištiestumėte pagalbos ranką pesticidų pramonį, e, kuri niekada nesutiko su šitomis išvadomis. E, buvo kalbama apie kriterijų nustatymą 2005 metais ir vienas iš didžiausių kontrversiškumų būtų būtent poveikis potencijai. E, e, jau seniai vykusiuose diskusijose Berlinė buvo primtas e, sprendimas dėl to, kad tas potencijos klausimas nėra labai svarbus, apibrėžiant endokrininę veiklą trikdančias medžiagas. E, nes iš tikrųjų čia būtų tas pats, kas e, pabandyti e, atskirti vyną nuo alkoholio, sakysime, kalbėti apie juos kaip atskirus dalykus. Taigi ar jūs galite mane užtikrinti, kad potencija nebus vienas iš svarbių kriterijų, nustatant endokrininės medžiagas, ardančių medžiagų, endokrininį veiklą ardančių medžiagų savybės. Labai svarbu, kad mes galėtumėm padaryti viską, ką įmanoma, kad tai nebūtų vetuojama, nes kitaip visa istorija baigsis. Ačiū toliau FDD vardu, ponas Pedišinė. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė. Ačiū už tai, kad papasakojate apie savo darbą, ypatingai e, apie kovą su Amer. Iš tikrųjų, per pastarosius 40 metų naujų antibiotikų klasių kaip ir neatsirado ir aš jau keltą kartų esu sakęs praeitėtų šių diskusijų metu, kad mums reikia mėginti ieškoti naujų sprendimų. Arba reikia uždaryti šitą rinką, arba e, reikia ją pakeisti. E, taip pat reikia užkirsti kelią piknaudžiavimu šiomis medžiagomis ir reikia nepriklausomų tyrimų. Reikia, kad politikai nesikištų į šią sritį, reikia kreiptis į universitetus, e, sužinoti jų nuomonę. Uh, taip pat reikia viešos e, Europinės farmacijos pramonės įstaigos. E, taigi norėjau paklausyti, ką komisija ketina nuveikti e, toliau tyrimo antibiotikų sitie. Pasirodė nesiniai ataskaita apie geresnį sveikatos priežiūrą Europoje ir mes daugiau nebekalbame apie pacientų saugumą. Taigi norėčiau uh, sužinoti, ką komisija daro šio klausimu ir kokie tolesni žingsniai yra planuojami. Toliau, ponė Tornana. Nes... Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarui, kad jis čia atvyko. Nemažai temų jau buvo paminėta, bet aš tris norėčiau paminėti ir iš savo pusės. Pirma, tai alkoholis, visų pirma, strategija Europos mastu. Nemažai delegatų pasisakė už tokią e, strategiją Europos mastu mes susitarėme su didžiulė problema, ypač tarp jaunimo. Ir čia kalba ne apie kalorijas ar stiprumą, bet mm, kiekį, per, kad labai daug suvartojama stipraus alkoholio per trumpą laiką. Turėtume reaguoti kuo greičiau, siekiant užkirsti kelią kontrabandai ir alkoholio padirbinėjimui tie produktai, kurie yra rinkoje, turime ištikrinti, kad jie nebūtų padirbti, kad tai nebūtų e, kažkokie sufabrikuoti alkoholio gėrimai, kurie yra pardavinėjami neturtingiems žmonėms, jaunimui. Ir to nebūtų, jeigu, kainos, jeigu tai būtų reguliuojama ir kainos būtų didinamos alkoholio produktams. Komisija turėtų du elementus e, įtraukti. Tai yra tikslinga veikla jaunimo atžvilgių, nuostatos, teisės nuostatos mm, nacionaliniu lygiu turėtų būti parengtos ir kaip galėtų nu, suformuluoti tas nuostatas komisija. Todėl atsargus kainų vertinimas, rizikos poveikio vertinimas rodo, kad ypač stiprių alkoholinių gėrimų kainos turėtų būti didinamos. Tai leistų uh, kovoti su negatyviu poveikiu. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie klausimo, kurį uždavė ponas Parnio dėl mėsos atsakamumo. Reikėtų kalbėti apie ritualinį gyvulių skre... skerdimą, kai nėra apsvaiginami gyvuliai ir su jais yra žiauriai elgiamas, e- elgiamasi. Būtina išspręsti šią problemą ir aš manau, kad komisija turėtų labai rimtai spręsti šią problemą dviem etapais dirbant. Turėtų atsižvelgti į ritualinio skadimo metu patiriamas kančias gyvūnų. Taip pat ES piliečiai turi labai tiksliai žinoti, ar mėsa, kurią jie valgo, yra iš to gyvulio, kuris būtent tokiu būdu buvo paskirtas ritualiniu. Ir trečias dalykas, kurį aš norėjau aptarti, e, kova su epidemijomis labai daug žmonių juda, keliauja ir tai didina e, lygų perkelimą, perdavimą. Mes kovojame su migracijos srautais, bet to nepakanka tų priemonių, nei administracinių, nei kitokių priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią neteisėtam žmonių migravimui ir lygų pervežimui. Tai yra rizika reali rizika ir perdavimo lygų plitimo vektoriai ir keliai jų vis daugėja. Kaip mes galėtume išvengti epidemijų? Aš norėčiau žinoti, kokios, kokie yra komisijos ketinimai kovojant su epidemijomis. Ačiū. First... Ačiū. Kągi tai būtų turbūt pirmasis klausimų ratas. Dabar vis suteiksiu žodį komisarui, kad sakytų šios klausimus. Labai ačiū. Pradėsiu turbūt nuo pirmojo klausimo dėl glifosato, kurį uždavė panas Belet. Aš asmeniškai labai džiaugiausi, kad parlamentas priemė rezoliuciją dėl glifosato ir dėl lankščių pasiūlymų ir kompromisų mums pavyko aptarti šios klausimus, kadangi, kaip žinote, su visomis valstybės narėmis, kadangi, kaip žinote, komiteto lygių mes matome galimybę iš tikrųjų pasiekti plačiai siekinti kompromisą. Bet kaip jau minėjau, yra tai vienas būdas e, susilaukti palaikymo iš didžios daugumos valstybių narių, priimant kokį nors sprendimą. Be abejo, aš informau taip pat ir e, komisaro kolegiją, šiai dienai kolegija kol kas nepriemė jokio sprendimo. Vyksta tik tai diskusijos tarp e, komisijos tarnybų. Tačiau esame pasirengę išanalizuoti visas įmanomas galimybės tam, kad pasiektumėm platų kompromisą tarp e, skirtingų valstybių narių ir be abejo taip pat kolegijos viduje. Aš asmeniškai tikiuosi na, protingo sprendimo, turint omeny, kiek e, sudėtinga ar daugia šakė yra problema. Kitas klausimas. kurį uždavė Parniusai. E, pradėsiu galbūt nuo etikėčių dėl kilmės šalies. Reglamentas apie e, sutikimo vartotojams e, visos informacijos apie maisto produktus taikoma ne tik tai jautienai, bet taip pat ir kitokiai mėsai, keulienai, avienai, paukštienai. Ir komisija prie išvados, kad e, laisvanoriškas ženklinimas yra geriausias sprendimas, bent jau ES mastu. Tačiau tai nereiškia, kad e, negalima įgyventi kažkokių grįžtesnių nacionalinių priemonių. Jūs paminėjote, kad kai kurios valstybės narės, e, pavyzdžiui, pranešė apie ketinimą e, išmėginti privalomą ženklinimo schemą ir e, mane dabar domintų, kokie bus rezultatai šitų eksperimentų, pavyzdžiui. Prancūzija išdėstė savo poziciją. Jis ketina pradėti tokius eksperimentus, Italija taip pat prisijungė ir mes esame dabar pasirengę išanalizuoti jų patirtį, kadangi reglamentas kol kas stiprina taisyklės dėl laisvanoriško ženklinimo, tačiau mes esame pasirengę išanalizuoti jų pasiūlymus ir jeigu jie atitiks proporcingumo ir teisinių reikalavimų e, pusiausvėros principus, tada mes būtume pasirengę galbūt e, mm, atsižvelgti šių eksperimentų patirtį. Be abejo, žinote, kad reglamento taisyklių taikymui dar reikia nustatyti aiškia tvarka, tačiau aš e, pareikalausiu šito iš savo tarnybų tam, kad uh, e, tokios e, procedūros būtų patvirtintos iki metų pabaigos. Tas tikrai neštų daug daugiau aiškumo į visą teisinę struktūrą. Taip pat jūs paminėjote e, problemas susijusias su inovaciniais medikamentais ir gal, prieiga prie jų galimybę gydytis, e, kaip palengvinti tokį, tokią galimybę gauti medikamentų. Taigi, komisija numatė dvi priemonės Na, visų pirma, buvo suburta ekspertų grupė, vadinamas ten, kuri pateiks komisijai ir valstybėm narėm e, ataskaitą apie kainodarą visose 28 valstybėse. Taip pat turime Euripid projektą, kuris yra laisvanoriškas projektas. Ir šitas projektas ragina valstybės narės teikti skaidrę informaciją apie novatoriškus vaistus. Be abejo, E, šis procesas dabar įsibėgėja ir aš džiaugiuosi, kad vis daugiau valstybių yra pasirengusios dalyvauti tame Europėt projekte. Be abejo, mes dabar kalbame apie galimybę įvertinti geresnę prieigą prie novatoriškų vaistų. EMA e, pateikė pirminį projektą, kuris e, atveria galimybę iškoti naujų kelių, kitaip sakant, aprobuoti naujus vaistus, kai tik tai jie pasirodo kaip galima greičiau. E, toliau mes ketiname tęsti diskusijas, pirmininkaujantį Olandiją pažadėjo e, inicijuoti rezultatyvę diskusiją dėl kainodaros. E, taip pat e, mes tikimės, kad bus įvertintos sveikatos technologijos. Mes turime pastebėti, kad e, valstybės narės iš tikrųjų parodė sudomėjimą dėl šitų darybų kainodaros srityje na, Belgija, Luksemburgas ir Niderlandai uždavė tam tikrą toną. Ir prancūzijos ministras pasiūlė taip pat pradėti diskusijas dėl novatoriškų vaistų ir e, prieigos prie jų G7 to lygmenyje. Tai irgi labai svarbus žingsnis, labai svarbus instrumentas ir mes esame pasirengę žengti šią kryptimį. Ir ypatingai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mm, ataskaitą, kurią pateikė STEM grupė dėl e, kainodaros ir kompensavimo modelių veikiančių visose 28 valstybėse. Taigi mes iš tikrųjų judame šią kryptimį ir e, be abejo kviečiame valstybės narės um, bendradarbiauti, kadangi, kaip jūs paminėjote, kartais iš tikrųjų tie kainų skirtumai nepaaiškinami jokia sveika logika. Na, o kalbant apie uh, naujas uh, veislių švedimo technikas, uh, Iš tikrųjų, pastarojame metu atsirado ne viena nauja veislių vedimo technologija e, ir kai kurios iš jų ne visiškai telpa ES reglamentavimo rėmus. E, pavyzdžiui, kai kurie augalai pasižymė atsparumo sausmų e, savybėmis, taip pat leidžia plačiau panaudoti tam tikrus, sumažinti pesticidų panaudojimą ir pasiekti ekologiškesnės žemdirbystės. Na, komisija dabar atlieka analizę, bandėme įvertinti tas naujosius metodus e, ir e, rasti jiems vietą ES e, teisinę. Komisija ketina 2006 metų eigoje pabaigti tokią analizę, kadangi mes 16 metų eigoje tai pabaigti, kadangi mes suprantame, kad labai svarbu šioje srityje turėti pakankamai daug aiškumo. Mes suprantame, kad žemės ūkio sektorius neturi Europoje tapti tik tai muziejumi. Mes turime pasinaudoti naujausiamis technologijomis ir atradimais. Ir dėl to aš manau, kad mums reikia e, apskritai plačiau pakalbėti apie naujovės e, sėklų sėklingystės sektorių. Toliau, Džiulengrin. Um, uždavė kitą klausimą. Noriu už jį padėkoti. Aš pilnai sutinku, kad mums reikia atkurti pasitikėjimą mokslu ir e, kad būtų remiamas iš tikrųjų aiškiais moksliniais argumentais, rengiant įvairias politikas ir sprendimus. Įsiskiriančios e, nuomonės mokslo sektorija be abejo yra neišvengiamos, kadangi kartais iš tikrųjų turime įrodymai nėra pakankamai išsamus ir leidžia daryti prieštaringas išvadas. E, tada reikia pasitelkti ekspertus. Aš kalbėjausi su komisaru Karlos Majedos, kuris atsakingas už tą mokslinio konsultacijų mechanizmą ir mes dabar pradėjome kartu svarstyti, kaip būtų galima pasinaudoti mokslinio patarimo mechanizmu sveikatos ir maisto saugos rytyje. Ir mes esame pasirengę be abejo diskutuoti apie tai detaliau, įvertinant iš tikrųjų galimybės pasinaudoti šio naujojo mechanizmu. Ir e, tokiu būdu rasti galimybę to mokslinio patariamo organo nuomonę mm, pristatyti visiems suinteresuotiems e, organams ir visoms suinteresuotams šalims. E, dar nuskambėjo papildomų klausimų, kalbant apie perkelimą ir E, įgyvendinimą direktyvos e, e, šiuo metu septynios valstybės perkelė ir įgyvendino direktyvą, Belgija, Lietuva ir dar pora. Iš dalies perkelė direktyvą, dar kelios valstybės pranešė, kad jos pilnai perkelė, kitos valstybės vis tome gana toli. Ir, pavyzdžiui, atitinkami statymai ir svarstomi nacionaliniuose parlamentuose, taigi mūsų turimais duomenimis dauguma valstybių narių turėtų sudoroti su užduotimi laiku. Be abejo, komisija palaiko valstybės narės, e, rangina, kad e, iš tikrųjų perkelimas vyktų laiku ir efektyviai. <clears throat> Kalbant apie elektroninės cigaretės, ne, atsiprašau, apie, apie e, vienodus paketus. E, tabako gaminiams. Kai kurios valstybės iš tikrųjų pradėjo taikyti tokias nuostatas. Mes sveikiname tokį sprendimą, kalbant apie elektroninės cigaretės. Be abejo, tai yra valstybių narių e, sprendimas, kaip reguliuoti šį produktą. Mes e, dabar esame pasirengę tik tai surinkti informaciją iš įvairių ekspertų, įvairių vertinimo institucijų. Ir galime diskutuoti, kaip būtų galima reglamentuoti elektroninių cigarečių naudojimą ir prekybą. <clears throat> Aš asmeniškai manau, kad elektroninės cigaretės turėtų būti tikrai intensyviai reglamentojamas, nes mano požiūriu tai yra irgi gaminys, kuris kelia pavojų viešai sveikatai. Toliau SBL klausimas. Nuskambėjo klausimas apie mm, girtuokliavimą, taip pat galima minimalios kainos nustatymą. Na, kaip žinote, mes pirmiausiai pritarėme parlamento surūpinimui, kad reikia iš tikrųjų spręsti e, problemas susijusias su alkoholiu. Ir kaip jau minėjau, mes pritarėme galimoms bendroms priemonėms, e, kurių imtųsi visos valstybės narės, kovodamas su alkoholizmu. Uh, Mes e, esame pasirengę parengti veiksmų planą kovai su kitokliavimu, kalbant apie minimalų, e, minimalią kainą. Žinote, kad Teisingumo teismas yra nusprendęs, kad jeigu tai atitinka proporcingumo principą, tai valstybės narės turėtų priimti tokius sprendimus. Ir dabar mes e, kaip tik tai žiūrime, kokį galutinį sprendimą priims Škotijos teismas. laukime to galtinio sprendimo ir kas po to bus. E, kalbant apie ženklinimą, mes tik ką baigėme pranešimą dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo. Šiuo metu yra šitas dokumentas yra perduotas um, um, tarnyboms svarstyti ir e, tikimės, kad trečiajame 16 metų ketvirtyje bus primtas kažkoks tai galtinis sprendimas dėl e, šito pranešimo ženklimo klausimų iš komisijos. E, taip pat žinote turbūt situaciją susijusią su piknaudžiavimu alkoholiu. Tačiau taip pat turbūt girdėjote, kad valstybės narės turi įsipareigojimų taikyti įvairias mokestinės, reguliavimo, rinkodaros priemonės, e, gali apriboti reklamą e, ir panašiai. Visa tai yra valstybių narių prerogatyva. Be abejo, mes visi žinome, kad jeigu šiandien kalbame apie galimybę reglamentuoti e, tarp valstybinių mastų teikiamą reklamą, iškyla tam tikrų problemų dėl audiovizualinės direktyvos nuostatų. E, na, turiu pasakyti, dabar tarnybos tarpusavyje aiškinasi šios, šios klausimus, tačiau aš raginčiau valstybės narės pirmiausiai taikyti rinkos instrumentus tam, kad būtų mažinama priekyba alkoholiu ir būtų kovojama su piknaudžiavimo alkoholiu ir jo daroma žala. Dar kada noriu pakartoti, kad valstybės narės turi elgtis aktyviai ir jos tikrai puikiai žino, kurios priemonės yra veiksmingiausios. E, pavyzdžiui, kainodaros priemonės yra labai veiksmingas įrankis, tačiau pačios valstybės narės turi ir apsispręsti dėl to. Be abejo, toliau. E, Poniaukian uždavė klausimą dėl e, glifosato ir poveikio vertinimo. Ir atsiprašau dėl endokrininės, e, endokrininės sistemą ardančių medžiagų ir poveikio vertinimą. Taigi dar kartą noriu padėkoti ir už šį iškeltą klausimą. Kaip žinote, komisija priemė domen teismo sprendimą, tačiau jį laiko Na, vėlgi, mes manome, kad tai nėra įjimas prieš teismo sprendimą. Poveikio vertinimas buvo atliktas, mes, taip sakant, padarėme savo darbą tiesiog užbaigdami tą poveikio vertinimą, kadangi jisai mums padeda priimti mm, informatyvius sprendimus pagristus mm, įvairiapusiškom žiniomis. Tačiau, kaip žinote, iš tikrųjų teismas įpareigojo, kad iki vasaros turi būti primtas e, aiškus e, endokrinė veikla trikdančių medžiagų apibrėžimas ir tas darbas vyksta. Jis artėja prie pabaigos, taigi nematau jokių prieštaravimų dėl to, kad mes e, laikomės ar nesilaikomės savo uh, E, įsipareigojimų. Aš manau, kad mes e, pateiksime netrukus e, visą informaciją. Jūs paminėjote problemas susijusią su potencija, taip pat tai yra ekspertų prerogatyva. Aš tikrai negaliu nieko spręsti pats asmeniškai apie endokrininę veiklą trikdančias medžiagas, tegu tai daro endokrinologų e, ar kai kurios kitos profesionalų draugijos. Mes tiesiog bandydome suburti ekspertus draugien ir e, pasiekti e, kažkokiu tai sustarimu ar bendru sprendimu, kadangi tikrai aš nesijaučiu galį spręsti e, mokslinės problemas arba priimti kažkokius tai galutinius dalykus. Mokslinės nuomonės įsiskiria, toksikologai e, laikosi vienų pozicijų, endokrinologai laikosi kitų pozicijų. Ir aš manau, kad jie tiesiog turėtų e, pateikti visus argumentus ir galų gale prieiti prie bendro sprendimo. Ne mes turime spręsti, kokie kriterijai būtų tinkamesni ir geresni. Mes esame pasirengę klausytis šitų diskusijų, įsiklausyti jas. Na, e, dėkoju, kad iškelti šitą klausimą, kol kas dar dėl patencijos iš tikrųjų jokio sprendimo nebuvo priimta. E, Ir um, aš laukiu dabar būtent ekspertų galutinės ataskaitos šio klausimu. Kalbant apie atsparumą antimikrobinės medžiagoms, e, klausimas, kur užtojo pedočinį, e, dėl galimybės palaikyti pramonės atstovus, kad jie e, pristatytų naujus antibiotikų tipus. Kaip žinote, mes paskelbėme e, novatoriškas medicinos iniciatyvą, kuri taip pat palaiko ir tyrimus ieškant naujų antibiotikų. E, dar kalbant apie galimybės prižiūrėti, kiek, kaip vartojami antibiotikai žmogaus sveikatos rytyje. 2016 m. rudenį turėtų pasirodyti tam tikros gairės dėl tinkamo antibiotiko naudojimo žmogaus medicinoje. Mes esame pasirengę diskutuoti dėl naujų verslo modelių susijusių su su tuo, kad būtų kūriamos ir sintetinamos naujos antibiotikų klasės, kadangi E, dabar pramonės atstovai pirmiausia argumentuoja tyrimus to, kad tuo, kad e, nėra didelės paklausos, nėra didelės sudomėjimo rinkoje, kuris skatintų kurti naujus antibiotikus. Todėl mes dabar be abejo esame procese ir aptarinėjame šios klausimus visoms suinteresuotam šalim. Na ir kalbant apie Urano klausimą dėl strategijos e, kovos alkoholių srityje. Aš tiesiog galiu tai pakartoti ir sutikti, kad iš tikrųjų kainodaros e, modelius reikia vertinti visose 28 valstybėse narėse. Mes iš savo pusės kol kas diskutavome apie bendrą poziciją dėl rizikos veiksnių. E, įvairių rizikos veiksnių, tokių kaip tabakas, alkoholis, e, cukraus e, produktai ir e, kai kurie kiti inginiai, e, dėl viso poveikio ir kovos su šiuo neigiamu poveikiu. Kadangi jūs turbūt suprantate, kad e, dažniausiai e, būtent valstybės narės turi visus svertus mažinti rizikai. Reikia suprasti, kad pirmiausia rinkodaros instrumentų, tokie kaip apmokestinimas, e, reklamos ribojimas ir panašiai, visos šios priemonės turi būti tinkamai gyvenintos tam, kad e, būtų sumažintas bet kokių riziką keliančių veiksnių, tarp jų ir alkoholio poveikį. Ir aš be abejo taip pat sutinku su jumis e, dėl to, kad reikia pirmiausiai kelti būtent jaunimo problemą ir galbūt e, kainodaros klausimus taip pat. Buvo kitas klausimas apie ritualinį skerdimą. E, e, komisija įvertino situacija įvairiose valstybėse narėse ir iš tikrųjų ne vienodai yra paplitusi šitą praktiką. Įvairios valstybės taiko įvairaus lygio išlygas, tačiau piknučiavimo nepastebėjome. Be abejo, E, toliau e, ritualinio skirtimo klausimas bus diskutuojamas. Pirmiausiai tai būtų gyvūnų gerovės platformoje ir aš noriu be abejo atkreipti jūsų dėmesį šios klausimus, kadangi jie tikrai svarbus. E, kalbant apie epidemijas, taip, mes turime sveikatos saugos komitetą. Sveikatos saugos komitetas dabar e, dirba nuolatiniu pagrindu. Šiuo metu kontroliuojame visus duomenys susijusius su lygų penešimo vektoriais ir e, E, kaip išvengti epidemijų. Parengėme daugybę įvairiausių instrukcijų, kaip naudoti hygieninės priemonės, dezinfekcijos priemonės, kaip naudoti įvairias kitas priemonės instrumentus, kovojant su tais e, lygų pernešimo vektoriais. Ir iš tikrųjų labai aukštame lygyje svarstame šias problemas, kadangi artėja vasara Ir ypatingai dabar e, Zikos viruso protrukio kontekste turime iš tikrųjų būti labai budrus. Labai ačiū, komisarė. Ir dabar turiu dar labai ilgą kalbėtojų sąrašą. 21 žmogus susirašė. Aš prašysiu visų, kaip galima trumpiau pasisakyti. Ir pridėsiu nuo ponios Juste. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Dėkuoju gerbiamas komisijos nary, kad atvykote į mūsų komitetą. Pirmiausia, norėčiau kalbėti Apie veterinarinius vaistus, apie tą reglamentą, nes e, kol kas nėra pateikusi savo nuomonės taryba ir mes lauksime iki e, pabaigos šių metų, kol bus pasiektas, e, pas, pasiekta nuomonė taryboje ir trilogas vyks 2017. Mes kalbame apie kovą su e, antimikrobinėmis medžiagomis. Kitas dalykas turime didinti pridėtinę vertę e, vaistų ir kalbu apie novatoriškų vaistų rinką, personalizuotų vaistų rinką. Būtina užtikrinti, kad pacientai galėtų labai greitai gauti tos vaistus, palengvinti prieigą. Turime kurti lankstesnius modelius, kaip būtų galima suteikti leidimus, išduoti leidimus tokiems vaistams, juos teikti rinkai. E, galima kalbėti ir apie laikinas procedūras, procedūras, kad būtų galima e, teikti tokius novatoriškus vaistus, įvairias licenzijas, įvairių galima būtų. Kokia jūsų nuomonė? Toliau norėčiau iškelti dvi problemas labai svarbės. Yra dvi kategorijos produktų. Vaikams skirti produktai ir sportininkams skirti produktai. Komisija turėjo parengti ataskaitą 2015 Liepa buvo numatyta. Toliau papildai sportininkams. Turėjo tai būti pateikta pernai Liepos mėnesį, bet kol kas mes to neturime ir toliau dėl vaikams skirtų produktų. Man atrodo, kad nebėra daugiau reglamento specifinio konkretaus e, elemento, kuriuo būtų galima reglamentuoti vaikams skirtus maisto produktus ir papildus. Norėčiau, kad jūs atsakytumėt, kokie yra komisijos planai šiame tepe. Kolegos, kviečiu, raginu jūs kalbėti trumpai. Ponas Pots, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Taip, matau, kad labai daug klausimų pateikiama dėl glifosatų. Panašu, kad tai problemiškas klausimas. Bet aš vėlgi noriu iškelti tą klausimą apie glifosatus. Jūs neatsakėte ponui Belet, taigi aš dar kartą labai aiškiai paklausiu. Galite sakyti taip arba ne į mano klausimą. Ar komisija gerbė parlamento priimtą sprendimą. Tai buvo sprendimas priimtas parlamento narių daugumos dėl glifosatų. AMR taip pat buvo paminėtas. Glifosatas yra uh, antibiotikas, jis buvo patentuotas, jis pasižymi specifinėmis savybėmis su tam tikrais patogenai susijęs ir tai gali sukelti atsparumą kitoms medžiagoms. Tai buvo patvirtinta ir kolegų peržiūrėse. Ar komisija ketina pradėti darbą šią temą? Dziękuję bardzo. Szanowny Pani Komisarz. Ponas Pieka, ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Praėjusio mūsų susitikimo metu aš patikėjau klausimą apie tabako direktyvos įgyvendinimą. Tuomet jūs pasisakėte labai optimistiškai. Šiandien jūs taip pat gana optimistiškai apie tai pasisakote. Turiu pasakyti, kad jeigu pažiūrėtum į statistiką, tik tai penkios ar šešios valstybės narės pilnai įgyvendino tą direktyvą o galutinis terminas yra šių metų 20 gegužės, taigi gana greitai. Remiantis Lenkijos pavyzdžių, mes žinome, kaip atrodo tas teisėkoros procesas. Ir tos likusios geros savaitės tikrai galėtų būti problemiškos, jeigu norime pilnai gyventi čia direktyvą. Mano klausimas yra toks. Noriu, kad jūs pateiktumėt aišku atsakymą. Jeigu valstybės narės nesugebės visiškai gyvendinti tos direktyvos, kokiu veiksmu imsis komisija, koks bus viso to rezultatas, kokie bus kiti komisijos e, žengiami žingsniai. Ar komisija ketina imtis konkrečių žingsnių, nes išgirdėjau gandų, kad komisija gali priimti sprendimą atidėti šio teisės akto įsigaliojimą iki kitų metų pradžios. Ačiū, ponas Farija. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, ačiū, kad atvykote. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl glifosatų su autorizavimu septyneriems metams ekonominiai interesai pasirodė svarbesni nei visuomenės sveikata. O jūs esate už sveikatos klausimus atsakingas komisaras. Aš nesuprantu, kodėl jūs išreiškite pasitenkinimą, kad tas, ta rezoliucija buvo patvirtinta parlamente. Jūs žinote, kad kontekstas yra labai prieštaringas, kalbant su pasaulinė sveikatos organizacija ir dėl e, mokslinio rezultatų, kurie yra EFSOje ir pasaulinėje sveikatos organizacijoje, tos nuomonės labai išsiskiria. Taip, mes turime laikytis atsargumo principo ir jis reiškia, kad tas produktas neturėtų būti teikiamas rinkai. Tokia mano asmeninė nuomonė. Mes laukame ESA nuomonės dėl glifosato toksiškumo. Ir jeigu toje nuomonėje bus, nuomonė bus sakoma, kad tas herbicidas yra toksiškas, ką tuomet ketina daryti komisija šiuo klausimu? Ir kaip komisija gali pasiūlyti tokį ilgą atnaujintą laikotarpį? Niderlandai, Prancūzija Ir Belgija jau uždraudė šio produkto naudojimą, glifosato naudojimą. Baigėt noriu pasakyti, kad man labai malonu, jog kova su Zika yra vienas iš komisijos prioritetų. Žinote, kad naujienos iš Brazilijos e, nesenos yra teigiamos, jog pasiekta sėkmė kovai su Zikos e, virusu ir norėčiau, kokias, kokią naujausią informaciją turi komisija šio klausimu. Ačiū gerbimas Rinkė, ačiū komisijos nariai. Aš taip pat noriu Jums pateikti klausimus dėl glifosatų. Savo atsakymę Jūs nurodėte, kad esate pasirengęs pasitelkti visas galimybės, kad būtų galima pasiekti kompromiso. ir kad sprendimas turėtų būti protingas, pagrystas. Turiu Jums pasakyti, kad vienintelis protingas ir pagrystas sprendimas yra gerbti parlamento nuomonę. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir gerbti Europos demokratiją, nes jūs dirbate stebint e, Europos piliečiams. Aš manau, kad vienintelis tinkamas sprendimas, kuris atitiktų atsargumo principą, tai, tai yra nesuteikti e, leidimo glifosatų naudojimui, kol nebus atlikti visiškai nepriklausomi ir rimti tyrimai. TTIP Norėčiau žinoti, ar atsižvelgiama į TTIP, nes mes žinome, kad žemės ūkio produktai Amerikoje kad tarptų produktų labai daug yra tokių, kur naudojami glifosatai. Toliau dėl galimybės. Dėl, dėl živ e, viruso gydimo būdų, prieiga prie naujų gydimo metodų, bet nei vaistinės, nei, nei ligoninės, nei valstybinės, nei privačios kol kas neturi tos informacijos. Kokią informaciją jūs turite ir galėtumėt mums ją pateikti? Ačiū, ponas Tais. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, jūs pasakėte, kad džiaugiatės parlamento rezoliuciją dėl glifosatų. Kad jums labai malonu dėl tos, dėl tos rezoliucijos. Bet pažiūrėkime, kasgi vyksta. Vyksta dėrybos tarp tarybos tarnybų, dėl valstybių narių. Europos parlamentas nurodė savo kriterijus labai aiškiai. Nedrausti profesionaliai naudoti, nenaudoti netoli parkų ir taip toliau, nenaudoti, jeigu yra alternatyvių metodų. negalima e, naudoti glifosato prieš derliaus nuėmimą Jūs minėjote riziką, mes matėme dokumentus spaudoje, kad sakoma, jog 10 metų bus naudojama užuot 15 metų, bet jeigu jūs pritarėte parlamento rezoliucijai, ar galėtumėt pasakyti mums, kad ateinančiam dviem, trim, keturiam savaitėm jūs asmeniškai imsitės veiksmų siekdamas užtikrinti, kad tos keturios sąlygos, kurias nustatė parlamentas praėjusią savaitę, kad jūs pasirūpinte, kad tos keturios sąlygos, sąlygos bus įtrauktos į tą pasiūlymą, kurį pateiksite valstybėm narėm, jeigu žies mėnesį. Ar ketinate imtis aktyvių veiksmų tam pasiekti? Ačiū toliau, ponė Evi. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai ponia Andriukaitė, noriu kalbėti apie situaciją pietų Tirolyje. Vakar buvo posėdis, susitikome su žmonėmis, kurie gyvena tame regione. Ir tie žmonės pabrėžė ir atkreipė dėmesį į tai, kad tame nuostabiame slėnyje 90 procentai žemės ūkio vykdoma, žemdirbystės vykdoma tradiciniu būdu ir nenaudomi pesticidai. Atsiprašau, pakankamai daug naudodama pesticidų, beveik aštuonis kartus daugiau nei kitose Italijos vietose. Tai yra pernelik didelis pesticidų mm, naudojimas. Be jokios kontrolės naudojami pesticidai ir gali atnešti didžiulės žalos. Iš kitų e, kolegų girdėjome, kad tai e, paveikia parkus, e, dviračių kelius, pasivaikščiojimo takelius, kur žmonės praleidžia daug laiko. Mes norime apsaugos priemonių, bet taip nėra. Kai, kaimininėse teritorijose E, buvo referendumas surinktas pernai ir 78 e, procentai gyventojų pasisakė už visišką pesticidų uždraudimą e, slėnių, slėnyje. Ar jūs ketinate įsiklausyti piliečių nuomonę? Jūs turite išgirsti piliečius išgirsti tai, ko jie nori. Jie nori, kad būtų kiti metodai, alternatyvūs metodai naudojami vietoj tradicinių pesticidų naudojimo. Kaip komisija ketina spręsti šį klausimą? Žmonių, kurie gyvena aplinkinėse teritorijose, prie tų vietų, kur yra taip gausiai naudojami pesticidai. Ačiū toliau, ponia Gunin. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, norėčiau žinoti, ar teisinių požiūrių, kai kalbama apie genų modifikacijas, genetiškai modifikuotus metodus, CRISPR-Kasner technologija, ar jinai laikoma kaip, kaip naujovė, ar į tai atsižvelgiama? Daug potencialo yra um, medicinos srityje, žemės ūkio srityje, bet tai iškelia etikos ir sanitarijos klausimus. Pagal teisinę nuomonę mokslininkai ieško būdų, kaip būtų galima e, panaudoti naujas technologijas, e, kalbant apie manipulacijos už žmogaus embrionų. Kaip jūs ketinate reglamentuoti šią naują technologiją, įvairius taikymos būdus ir kaip tai bus susijęs su genomų Taip pat ir etiniai bei gydimo klausimai yra svarbus ir tai yra svarsuma valstybėse narėse. Ačiū. Dėkoju, ponia Gardinė. Pone Gardinį šiandien užkimusi ir aš jos klausimą pateiksiu. Kai kalbame apie sveikatą, labai dažnai e, galvojame apie skirtingą situaciją Europos Sąjunga. 86 procentai Europos ligoninių neturi tinkamų išteklių, negali suteikti pacientam reikalingų vaistų. Tai ką mes galime padaryti, kad tokią rimtą problemą išspręstume? Sveikatos technologijų vertinimas Europos lygių turėtų vykti, turėtume įvertinti situaciją Europos Sąjungoje ir tinkamai naudoti turimus išteklius. E, Netaip seniai įvyko bandomasis projektas, kurio rezultatai buvo geri, e, siekiant sudaryti galimybę gauti reikiamus vaistus visoje Europoje. Tai gerbiamas komisijos narė, ar jūs manote, kad reikia Europos e, mastu e, sveikatos technologijų vertinimo ir ar tada atitinkamą pasiūlymą pateiksite, jei manote, kad reikia? E, pone Sarbu, dėkui. Praėjusią savaitę buvo paskelbta ataskaita, kaip jūs minėjote, dėl transformuotų riebalų. Ir toje ataskaitoje sakoma, kad reikia numatyti teisinį uh, šių produktų naudojimo ribojimą, bet kol kas nėra jokio teisėkuros pasiūlymo šioje srityje. Aš suprantu, kad teisėkuros pasiūlymo rengimas yra ilgas, ilgas procesas. Kada galėtume to teisėkuros pasiūlymo tikėtis? Dėkoju, ponas Dorman. Dėkui. Praėjusiu metu kovą Jūs, gerbiamas komisarė, pateikėte naujausią informaciją mūsų komitete apie tabako direktyvą ir jos įgyvendinimą. Sakėte, kad jos įgyvendinimas yra vienas iš komisijos prioritetų ir komisija stengsis užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi numatytų įgyvendinimo perkelimo terminų, bet regis nevyksta viskas labai sklandžiai. Šių metų 8 balandžio Komisija pripažino, kad tik penkios iš 28 valstybių narių per ateinančius dviejus metus įvykdys visas reikalingas formales procedūras. Yra aišku, visa tabako pramonė. Danijai e, tabako gaminių eksportas yra labai svarbi ekonomikos sritis ir čia dirba daug žmonių. McBarn vienoje iš tabako įmonių dirba 140 darbuotojų. Norėčiau paklausti apie 11 straipsnį. Čia yra du įmanomi scenarijai. Tas dvigubas darbas, kuris galėtų padidinti logistinius kaštus norėčiau paklausti, kaip komisija užtikrins, kad būtų įgyvendinti visi komisijos prisimti įsipareigojimai. Ir kaip tada bus su ta tabako direktyva ir jos perkelimu. Dėkui toliau, ponas Sek. Dėkui. Pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai norėčiau padėkoti Jum už tai, kad dalyvaujate struktūrinėme dialoge su mumis. Norėčiau pakomentuoti ir išreikšti susirūpinimą dėl kelių e, komisijos pasiūlymų. Pirmiausia, tai gyvsidabrio ataskaita Minamatos proceso rėmose, toliau trašų naudojimas E, trašos, ypač fosfatai, gali turėti sunkiųjų metalų, gyvsidabrio ir nikelio ir visa tai atsiduria aplinkoje. Taigi turėtume riboti mm, tų e, trašų naudojimą ir siekti, kad nebūtų užteršta maisto grandinė. Gyvsidabris. Pagal minimatos sustarimo procesą bandome mažinti e, gyvsidabrio poveikį aplinkai, bet iš kitos pusės leidžiame naudoti fosfatinės trašas, iš kurių 90 procentų yra įvežama į ES, o juose gali būti labai daug gyvsidabrio. Taigi norėčiau paklausti, kodėl e, komisija e, tą leidžia. Dėkui, ponas Peterle. Dėkui pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Šios diskusijos apie glifosatus e, vyksta, kai kurie sako, kad jokių alternatyvų jiems nėra, bet kai gyvenome nedemokratinėje sistemoje, irgi atrodė, kad jokios alternatyvos nėra, bet jinai atsirado. Taigi norėčiau paklausti, kada komisija iš tiesų užtikrins, kad mes nebūsime chemijos pramonės įkaitai. Kalbant apie maisto produktus, e, transformuoti riebalai, nors ir sveikinu jūsų pastangą šioje srityje, vis tiek e, tebeliks ant mūsų stalo. Kada komisija patiks pasiūlymą šioje srityje, socialinėje sistemoje sveikatos apsauga užima svarbę dalį. Tas socialinis visuomenės ramstis yra svarbi visuomenės gyvavimo dalis. Ar e, Europos semestro rėmose tai numatys galimybės e, geriau užtikrinti sveikatos apsaugą. Odos vėžys čia ES turi imtis veiksmų. Norėčiau paklausti, kaip jum mm, vyksta, kaip jums sekas darbai 37 direktyvos srityje, kalbant apie odos vėžį. Toliau atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Irgi galime paklausti, kokios yra alternatyvos norėtume iš tiesų, kad būtų alternatyvus metodai, e, kad galėtume rasti geresnių sprendimų, kurie prisidėtų prie e, žmonių ir gyvūnų sveikatos. Ir labai norėčiau atsakymą į šį klausimą. Dėkoju, ponas, ponė Kadenbach. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Mano klausimai yra tokie patys kaip pono Peterlio. Mes nesutarėme iš anksto dėl to, bet taip jau atsitiko. Apie prevenciją norėčiau pakalbėti. Turime investuoti į sveikatos apsaugą. Buvo planuojama, kad sveikata E, būtų visose ES politikos kryptise. Kai pasižiūrime į tas ES politikos kryptis, nebematome nuorodų į sveikatos apsaugą, į prevenciją. Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų e, šie dalykai įtraukti, kad e, neužmirštume sveikatos raštingumo, tai irgi turėtų matytis Europos semestre. Visi raginame, kad teisės aktai turėtų būti geresni, bet matome, kad labai ilgai užtrunka juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, čia galėčiau pateikti bankų produktų mm, teisės aktus. Poveikio vertinimai trunka ilgai ir mes susidarome įspūdį, kad nors jūs turite pačius geriausius e, ketinimus e, chroninių lygų, lėtinių lygų prevencijos rytise, kažin ar valstybės narės skiria tam pakankamą dėmesį. Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris nebuvo minėtas - gyvūnų gerovė. Jūs kalbėjote apie gyvūnų gerovę. Aš čia sėdžiu tiesiai priešais jūs, gerbiamas komisijos nariai, keulieną. Žemės ūkio komitete vyko diskusijos dėl krizės e, keulienos ir penininkystės sektoriuose. ūkininkam labai sunku išgyventi. Ir čia tada kyla alternatyva ar gyvūnų gerovė, ar ūkininkų gerovė. Taigi situacija kiaulienos mm, mm, srityje ir penininkystėje yra sudėtinga. E, kalbant apie dėrybą su Brazilija, apie T-tip dėrybas, kaip mes užtikrinsime, kad uh, mūsų ūkininkai neliktų be duonos kasnio, nes jie turės konkuruoti su didelėmis a, e, tarptautinėmis įmonėmis. Kaip mes užtikrinsime, kad ūkininkai a, e, nesubankrutuotų? Dėkui, ponia Kabedzon. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Norėčiau pakalbėti apie galimybę gauti vaistus. Jūs kalbėjote apie neformalų sveikatos ministrų susitikimą Astanoje. Aš manau, ten parengtas dokumentas yra puikus atspar, atspirties taškas. Buvo kalbama apie farmacijos pramonę Europoje ir siekti, kad situacija būtų tvari, kad, kad rinka nežlugtų. O rinkai, rinkoje yra tokia situacija, kad um, pramonininkų, pramonės, medicinos pramonės interesai čia dominuoja ir užgožia pacientų interesus. Mm, čia yra ir patentų klausimas, ir generinių vaistų klausimas. Uh turėtume siekti sprendimo ES lygmenių. Turėtume daug intensyviau keistis informaciją ir diskusijos turėtų tęstis. komisijos koordinacinis vaidmuo čia yra ypatingai svarbus. Tai labai norėčiau, kad jūs įsipareigotumėt veikti šioje srityje. Dėkui, pirmininkė, ponas Paoluči. Parlamentas didelė balsų dauguma nori, kad būtų taikytas 206 metais priimto dokumento ketvirtasis straipsnis skirtas maistingumui ir subalansuotai mytybai. Kalbėjome apie tą šviesoforo sistemą, kad ženklinant maisto produktus vartotojas gautų aiškę informaciją apie tai, kurie maisto produktai yra sveikiausi. Bet reklama labai dažnai e, klaidina vartotoją ir maisto produktų etiketės tikrai neatspindi e, to, ką parlamentas norėtų užtikrinti, ką jūs planuojate nuveikti šioje srityje. Pone Melior, dėkui pirmininkė, Dėkui gerbiamas komisijos nary, kad atvykote į mūsų susitikimą glifosatai. Jūs sakėte, kad turime rasti sprendimą. Minimas dešimties metų laikotarpis. Norėčiau gauti jūsų patvirtinimą, kad ta informacija nėra teisinga. Vokietijoje šie dalykai irgi svarstomi, kai naudojame glifosatus, turime būti labai atsargus, prieš nuimant derlių turime drausti juos naudoti, neprofesionalai neturėtų galėti jų naudoti Vokietijoje. Yra dėl to problemų, nes juos naudoja žmonės, kurie neturi tinkamo pasirengimo, kurie nebuvo apmokyti glifosatus naudoti. Bet be glifosatų dar naudojami ir kiti produktai, apie kuriuos diskusijos nevyksta. Dėkui, ponia Porcon. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Kampilobakterija yra vienas, viena iš sveikatos problemų Europos Sąjungoje. 14 metais buvo 100 tūkstančių atvejų, taigi situacija nėra gera. Norėčiau paklausti, ar komisija neketina keisti taisyklių, kaip apdirbti vištieną dėl kampilo mm, bakterijų ir ar neplanuojama leisti naudoti peroksidą. Dėkui, pone Sofolį ponas Sofoli. Dėkui pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Norėčiau grįžti prie ženklinimo ir mėsos ir pieno kilmės nurodymo paruoštose produktuose. Prancūzija e, pasisakė už privalomą tokį ženklinimą aš noriu pasakyti, kad turėtume e, paskatinti komisiją siekti užtikrinti didesnį skaidrumą per visą maisto grandinę. Dėkui. Dėkui, gerbiamas e, komisijos nary, už tai, kad norite riboti transformuotų riebalų kiekį maisto grandinę produktuose, bet jūsų pasiūlymo dar turėsime palaukti. Daugelis kolegų kalbėjo apie glifosatus. EFSOje uh, vyksta diskusijos šiuo klausimu, tai kaip EFSA atlieka rizikos vertinimą, leidžia spręsti, kad Mm, turi būti ribojamas glifosatų naudojimas, bet ar nenorite išplėsti EFSA įgaliojimų, kad EFSA turėtų daugiau išteklių visiems reikalingiam tyrimam atlikti, ar neketinate EFSA daugiau išteklių suteikti? Dėkuoju, dabar suteikėme žodį gerbiamui, gerbiamam komisijos nariui atsakyti klausimus, labai daug laiko neturime. Galbūt pabandykite kaip nors kompaktiškiau atsakyti. Dėkui. Visi klausimai įdomus. Ir aš kreipsiuosi savo komandą, Mm, kad jie apibendrint, paruoštų apibendrintą dokumentą su klausimais ir atsakymais ir kad mm, išsiuntinėtų jum. Pirmiausia, e, glifosit, glifositai ir viskas, kas su tuo susiję. Dar kartą noriu pasakyti, kad komisija pasirengusi kartu su valstybėmis narėmis diskutuoti ir aš tikrai dalyvausiu šiuose diskusijose. Ir aš noriu pasakyti, kad parlamento rezoliucija yra subalansuota, gera ir mes ją gerbsime. Bet tai nereiškia, kad visos 28 valstybės narės, skirtingos tarnybos, e, kolegija neturi diskutuoti. Turime visi diskutuoti, kad pasižiūrėtume, kaip eiti toliau, kad atsakytume į tos klausimus, kurie iškelti tiek parlamente, tiek visuomenėje. Tikrai, kad niekas nėra prieš, kad tie glifosatai būtų e, griežčiau e, ir plačiau reglamentuojami. Tiek glifosatai, tiek visi klausimai, kurie susiję su visuomenės sveikata. Mes iš tiesų norime, kad turėtume e, tinkamą reglamentavimą. EFSOS darbas labai sudėtingas, du kart EFSA vertina ir mes prašome, kad AJARK pristatymą EFSA dar kartą peržiūrėtų, nes AJARK yra e, m, tokia agentūra, kuri e, kalba apie e, žalingą poveikį. Pavyzdžiui, AJARK sakė, kad raudona mėsa gali sukelti vėžį. Ir glifosatai gali sukelti vėžį, tą sako Jark, nes jie kalba apie galimą žalingą poveikį. Bet kai kalbame apie rizikos vertinimą, tai rizika vertina EFSA. Ir as, tikrai, aš tikrai nebejoju, kad EFSA reikia daugiau išteklių, bet tas e, daugiau išteklių Mm, numatymas EFSAI tai yra taip pat ir Europos parlamento rankose, nes Europos parlamentas yra viena iš institucijų, kuris sprendžia dėl biudžeto. Taip, aš pritariu Jums, kad e, norėtume EFSAI skirti daugiau finansinių išteklių ir kad ne pramonė mokėtų už, už kai kuriuos dalykus, kuriuos daro EFSA. Mums reikia nepriklausomos vertinimo agentūros, bet neužmirškime ir to, kad EFSA e, gali veikti visiškai skaidriai, bet turi laikytis teisės aktų, kurie yra patvirtinti, kuriuos taip pat ir parlamentas tvirtino. Ir aš iš tiesų padarysiu viską, ką gali, jei valstybės narės nepritarė leidimo atnaujinimui ar e, tam, kad būtų leisti produktai su glifosatais, tai drauskime juos. Vokietija, Čekija, kitos valstybės narės turi teisę įvertinti situaciją ir uždrausti glifosatus. Turime taip pat organizuoti ir švietimo mokymo kampanijas, švietimo mm, informavimo kampanijas ir visa tai yra ir ekonominės veiklos subjektų, nevyriausybinio organizacijų, pramonės valstybių narių rankose. Mes turime būti skaidrus ir atviri ir žiūrėti, kaip užtikrinti, kaip pagerinti mūsų maisto saugumo ir sveikatos standartus. Aš čia nematau jokių prieštaravimų. Talavaminą irgi siūlome drausti. Iš tiesų turime būti labai atsargus. ir biomonitoringą turėtume pradėti, kad iš tiesų neprarastume, kad, kad neprarastume pasitikėjimo Ir iš tiesų aš imsiuos visų priemonių, e, kurios mano galioje, bet taip pat ir valstybės narės turi veikti. Nes produktų naudojimas yra valstybių narių sprendimas. Mes turime eiti visi tą pačią kryptimi. Aš nesu nei priešas, nei, nei pramonės draugas. Ne. Aš esu čia todėl, kad esu vienas iš jūsų. Ir tarp mūsų nėra jokių sienų, jokių takoskirų. Dabar kampilo bakterija. Situacija, žiūrint iš mano pozicijų, e, labai problemiška. Ir uh, Čia svarbu vaidmenį vaidina standartai, hygienos taisyklės, gyvūnų gerovės taisyklės. Turime kiekvienais metais virš 200 tūkstančių atvejų. E, diskutuojame su fito veterinarijos tarnybomis, kaip pagerinti kontrolės sistemą ir ko gero reikia čia naujo oficialios kontrolės įstatymo taryboje vyksta sudėtingos diskusijos šiais klausimais, nes neturime efektyvių priemonių e, šiem procesam kontroliuoti ir dėl to sunku kovoti su mm, kampilo bakterijų tarša. Galima uh, uh, kalbėti ir apie mėsos mm, dekontaminacijos priemonės, bet čia su ekspertais reikia diskutuoti. Noriu dar kartą pasakyti, mes laiku visas įgyvendinimo priemonės parengsime, o jei valstybės narės nesilaikys numatytų terminų, iškart pradėsime pažeidimų procedūrą. Dėl to tikrai nėra jokių abejonių. Ir šiandien tą aiškus, aiškiai sakau, ir kalbant apie tabako direktyvos įgyvendinimą, perkelimą į nacionalinę teisę čia jokių kompromisų nebus. Taip, kai kuriuom valstybėm narėm nėra lengva, nes parlamentas, jų parlamentai turi priimti atitinkamus sprendimus. Čekijoje buvau, Rumunijoje ir uh, Portugalijoje su Europos parlamento nariais diskutavau. Uh, kaip iš tiesų kuo geriau numatyti visas priemonės, kad būtų perkelta tabako direktyva ir čia aš padarysiu viską, e, ką galiu, nes aš asmeniškai žinau, kokia didelė yra tabako žala. Dabar Veterinariniai vaistai. Taip aš skatinu valstybės narės, siekiu, kad valstybės narės atsižvelgtų, žiūrėtų, kokia yra situacija su veterinariniais vaistais, kad diskusijos taryboje vyktų. Ir šis klausimas, mano nuomonė, turėtų būti svarstomas ir su ministrais ir reikia sprendimo kuo greičiau. Konferencijose aš keliu šį klausimą ir esu pasirengęs iš tiesų skatinti valstybės narės, kad jos, kaip nori ir Europos parlamentas, judėtų pirmin. Inovatyvūs vaistai ir galimybę geriau ir geresnės galimybės gauti gydimą tokiais vaistais. Tai svarbi mano veiklos rytis. Aš su Ema esu nuolatinėse diskusijose. Tas pilotinis projektas yra labai geras, jis tik prasidėjo. Matysime, kokie bus jo rezultatai po pusmečio. Mes norime paskatinti valstybės narės, kad jos irgi diskutuotų šioje srityje. Sveikatos technologijų vertinimas yra labai svarbi sritis. Turime planus 17 metais pateikti teisinį pasiūlymą kolegijai ir parlamentui ir tarybai nes dabar pradedame tą pradinę vertinimo mm, programą ir tikimės galutinius rezultatus 17 metais pristatyti. Poveikio vertinimą, kaip tik planuojame pradėti skirtą sveikatos technologijų vertinimui. Dabar gyvūnų gerovė. Ir ūkininkų padėtis. Taip, keulienos e, pienininkystės sektorius dabar patiria didelės problemas, vyksta diskusijos su Rusija dėl Rusijos draudimo, svarstomi įvairūs klausimai, bet e, kalbant apie gyvūnų gerovės e, standartų užtikrinimą, tai jie turi būti užtikrinti palaipsniui, e, gairės, platformos ir turint galvoje sudėtingą situaciją. Kaip žinote, skirtingose valstybėse narėse situacija skiriasi, kai kurios yra pažengiai prieki, kai kurios yra sudėtingoje situacijoje. Turime, aišku, atsižvelgti į situaciją, bet gyvūnų gerovės platforma, manau, bus gera priemonė keistis gerąją patirtim, skatinti ūkininkus, e, siekti tų standartų. O kalbant e, apie teisinę pusę, Tai mes iki 17 metų visus prisimtus įsipareigojimus įvykdysime, aišku, turint galvoje realią situaciją ir šios dienos problemas rinkoje. Gyvsidabris. Ne mano sritis yra gyvsidabris. Komisaras Vela už tai atsako Tai dabar negaliu atsakyti klausimą, bet aš e, pasidomėsiu, kokia yra situacija. Trašos. Komisaras Vėl ir komisarė Benkovska už tai atsako. Taigi aš perduosiu jūsų klausimus jiems. pažangiosios terapijos, e, vaistai, e, lastelių ir audinių teisės aktai. 21 balandžio komisija dėl lastelių ir audinių ir kraujo paskelbė ataskaitą. Kalbant apie inovacijas, tai kyla klausimas, ar turime tinkamą metodą, kad e, Mm, kurtume inovatyves ir saugias lastelių raudinių terapijas. E, taip pat donoro kompensacijos klausimas. Turime užtikrinti tinkamą donorų apsaugą, kol kas dar anksti atsakyti visus klausimus, atsakyti, ar geriausias būdas eiti e, į priekį būtų direktyvos peržiūra. Komisija planuoja pradėti šių teisės aktų peržiūrą šių metų antroje pusėje. Jau kalbėjau apie alkoholio ženklinimą. Kaip jau minėjau, ataskaita tebe vyksta. kadangi laikas bėga, norėčiau pasakyti, kad esu visat pasirengęs išsamei atsakyti jūsų klausimus. Jei turit noro asmeniškai su manim susitikti, tai irgi tikrai esu pasirengęs tą padaryti ir išsameu apsvarstyti jum rūpimus klausimus. Dėkui gerbiamas komisarė už tai, kad esate pasirengęs e, su mumis diskutuoti. Baigiame šį darbo tvarkės klausimą ir pereiname prie kito klausimo, tai yra atsakomybė, kompensacijos ir finansinės garantijos jūroje vykdant dujų operacijas. Ponas Andrulakis yra pranešėjas ir iškart jam suteikiu žodį. And I ask to the colleagues uh, to be quiet also because... Mėly kolegos, norėčiau paprašyti tylos, nes mums reikia tęsti darbą. Prašyčiau. Labai ačiū. Prieš šešerius metus, 2010 m. balandžio mėnesį, įvyko E, Deepwater Horizon katastrofą, kuri buvo viena iš brangiausių gamtai ištikusių katastrofų mūsų istorijoje ir e, atsižvelgiant visas priemonės, e, komisija pasiūlė peržiūrėti dabartinį reglamentą prieš padarant tam tikrų pakeitimų, bet kokių pakeitimų. Taigi savo pranešime aš pastebiu, kad esame labai ženklios veiklos tiek Jodoje jūroje, tiek Vidužėme jūroje. Ir turime netiek jau daug patirties su tokio tipo platformomis, grįžimo platformomis. Taigi labai svarbu, kaip galima greičiau nustatyti reikiamą platformą, pasirūpinti, kad būtų numatytos prevencinės priemonės. Ir taip pat turime daugiau dėmesio skirti atsakomybės klausimui. O tai reiškia, kad turime įvertinti dabar galiančios teisės aktus ir pabandyti įvertinti, kiek tai siejasi su aplinkos apsauga, kiek tai gali būti taikoma didesnėme valstybių narių rate. Mes taip pat turime panalizuoti galimas priemonės, e, kurių būtų įmamasi net, avarijų, netikėtumų, nenumatytų atvejų e, metu. Ir kad būtų užtikrintas taip pat e, užtikrinta galimybė pasinaudoti teisinės sistemos instrumentais. Turizmo pramonė ir kai kuriams kitoms labai svarbu, kad būtų užtikrinta derama apsauga. Taip pat labai svarbu pasigilinti į Norvegijos patirtį jeigu ketiname kurti naujas taisyklės, mes be abejo turime įvertinti ir finansinius išteklius. Turime pasiverti, kas yra susiję su galimomis avarijomis ir jų pasiekmėmis. Taigi turime numatyti, kaip galima geresnės priemonės, kadangi vis tik tai kalbame apie vidaus rinką. Ir Labai svarbu, kad būtų numatytos tinkamos nuostatos. Čia mes norėtumėm iš tikrųjų siekti toliau ir užtikrinti geresnį energetinį saugumą, tačiau tai be abejo neturėtų būti daroma aplinkos sąskaita, kadangi ir žuvinkystės sektoriui, ir turizmui šitie visi dalykai yra labai svarbus. Laukiu su klausimu. AGPP, pas Patšelė paprašė manęs perskaityti pasisakymą, o tada perėsiu prie italų kalbos. Taigi, atsakomybės, kompensacijų, finansinio saugumo e, klausimai, kalbant apie e, naftos vidų gavybą jūroje. Iš tikrųjų, klausimas, kuris pastaruoju metu dažnai įvairiuose lygiuose yra svarstomas. 65 procentai Europoje išgaunamų dujų išgaunamas būtent e, jūriniuose grėžiniuose. Pirmiausiai tai yra e, grėžiniai Atlanto vandeninėje ir taip pat Vidužėme jūroje, kas yra be abejo labai svarbu, aprūpinant mūsų kontinentą. Na ir atsižvelgiant į e, aktuose matytus pasiūlymus, aš noriu pasakyti, kad sveikinu kolegos pasiūlymą. Jisai siūlo patvirtinti kažkokią tai standartizuotą struktūrą valstybėms narėms. Na tam, kad būtų galima e, išspręsti bet kokios potencialios žalos problemą. Kaip kiti pranešėjai jau sakė, e, tai leistų standartizuoti procesus visose valstybėse narėse ir tai yra iš tikrųjų svarbu, kai kalbame apie labai svarbą energetinį šaltinį. Čia taip pat turime nepamiršti, kad e, Europos aplinka priklauso ir žmonėms. Taigi reikia numatyti saugumo priemonės, kad, valstybė, kad e, bendrovės galėtų vykdyti savo veiklą. Taip pat reikia numatyti e, civilinę atsakomybę, taikyti įvairius lygio rizikų valdymo sistemas, kurios leistų perkelti rizikas, kadangi dabartinė galiojanti sistema, ko gero, yra nepakankama, esamas spragų, kurias iš tikrųjų reikia užpildyti. Ir turime galvoti apie visą sektorių. Planas direktyvoje, planas matytas direktyvoje, kol kas dar nėra pilnai gyventas su valstybėse narėse. Ir tai neleidžia tinkamai ir gerai vertinti situaciją. Mes galėsime susitarti ir turėsime visas garantijas tik tai tokia atveju, jeigu imsimės priemonių. Taip pat turime užtikrinti, kad e, sektoriai veikianti pramonė būtų konkurencinga. Toliau, ponas Farija. Eh, de parecer. Eh, no seguimento do grave acidente. Ačiū. Noriu padėkoti už sutiktą žodį dėl labai rimtos avarijos, kuri įvyko platformoje minėtos savaitės mes nutarėme parengti reglamentacinę aplinką operacijoms, kurios vykdomos jūroje išgaunant naftą ir dujas. Bet direktyva dėl. Yra parengta direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. Bet būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, įvertinti rizikos valdymą tiek mechanizmų atžvilgių, tiek žmonių, žmonėms keliamų pavojaus atžvilgių, siekiant užkirsti kelią tiek taršai, tiek avarijų nukentėjusiems nuo avarijos žmonėms. būtina klasifikuoti tam tikrus elgesio būdus, kurie galėtų vesti ir išaukti avarijas ir e, numatyti už tai atsakomybę. Mes turime kaupti patirtį ir taikyti direktyvos nuostatas kaip atgrasančią priemonę, užkentat kelią avarijoms e, vykdant e, naftos ir dujų gavybos veiklą jūroje. Reikia atsižvelgti į tokius atvejus, kai priemonės tam tikros e, nepasiteisina, nėra efektyvios. Būtina užtų, užtikrinti veiksmingus teisės aktus ir jų tinkamą įgyvendinimą, užtikrinti skaidrumą ir tinkamą direktyvos taikymą. Matome, kad yra prieštaraujančių dalykų teisės aktuose, juos reikėtų pataisyti. Kai kurie sektoriai yra labai priklausomi nuo, susijęs su rizika ir, ir, ir ten gali įvykti avarija, pavyzdžiui, žuvininkystės sektorius ar turizmo sektorius. Ir reikėtų labiau apibriežti mm, e, reikalavimus veiklai, naftos ir dujų gavybos veiklo vykdomai jūroje. Taip pat būtina užtikrinti finansinės garantijas, finansinį užtikrinimą, e, siekiant užkirsti kelią didelio masto avarijoms ir katastrofoms. Turėtų būti labai aiškiai apibriešta atsakomybė valstybių narių lygių. E, būtina, kad komisija parengtų būdus, kaip jinai galėtų įsikišti tai ateityje. Aš esu pasirengęs bendradarbiauti su pranešėju, kaip ir visi kolegus, kurie taip pat linkia dirbti su pranešėju. Ačiū. Grazie, prezidente. Grazie. Suprantė. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjų už siūlomą nuomonės projektą. Ir be abejo, mes darbuosimės prie pakeitimų. Tačiau dabar noriu pakalbėti apie vieną dalyką. Direktyva kuri buvo paskelbta 2013 metais, numato tam tikras priemonės, kurios būtų taikomos vienais ir kitais atvejais. Tačiau kaip apibriežti tos rimtus, rimtas avarijas, rimtus incidentus? Kalbam ir apie galimą žalą žmonėms. Ir Taip, jeigu žmonės nukentėjo, tai e, be abejo toks, e, tokia avarija laikoma rimta, tačiau gali būti taip, kad žmonės nenukenti, bet padaroma didžiulė žala aplinkai. Tai turbūt irgi turėtų būti laikoma e, rimta avarija. Pavyzdžiui, kartais galima netgi avarijos sunkumą vertinti ne pagal jos mastą, bet pagal jos pasiekmių svarbą arba sunkumą. Pavyzdžiui, gali nukentėti kažkokios labai jautrios buveinės. Ir iš tikrųjų galbūt čia reikėtų pasitikti E, patirtimi e, surinkta nuo 2009 metų iki 2017 metų, e, kur buvo apibendrinta smulkios, palyginti smulkios avarijos, tačiau padarsios labai rimtos žalos aplinkai. Pavyzdžiui, 2015 metais vidušiame jūroje išsipildė įsilieja 6000 tonų naftos ir tai gali padaryti didžiulę žalos per ilgesnį laiką, ko turbūt nepimtų direktyva, kadangi tai nebuvo, na, pagal jos sampratą, didelė avarija. Taip pat mes manome, kad reikėtų nepamiršti 2004 metų direktyvos, kuri kalba apie poveikį aplinkai, buveinėms ir ekosistemoms. E, yra valdžios institucijos, kurios privalo nustatyti kaltuosius e, operatorius ir tie, kas užteršia aplinką, turi atlyginti tą žalą padarytą aplinkai. Kalbant apie jūrinės operacijas, jos turi būti prižiūrimos specialių teisės aktų galiojančių valstybėse narise, turi būti numatyta galimybė apriboti šių avarijų galimų poveikį tiek žmonėms, tiek aplinkai. Ir dabar pranešė sako, kad jisai e, apima arba kalba apie, apie galimą poveikį, neigiamą poveikį aplinkai. Tušiai. E, aštuntų metų direktyva turbūt numato e, tam tikrą baudžiamą atsakomybę už rimtą žalą aplinkai, ypač jeigu tai padaryta tyčia arba dėl aplaidumo. Taigi reikia pagalvoti apie civilinę atsakomybę. Aš siūlyčiau regiškai modelį, kuris galėtų būti pasinaudot, kuris galėtų būti panaudotas, kalbant apie kompensacijas, apie žalos lyginimą. Taigi, kaip jau sakiau, mes bendradarbiausime su pranešėju ir pateiksime savo pasiūlymų tam, kad e, pranešimas būtų kuo geresnis. Dabar komisijos atstovai. Dėkoju už suteiktą žodį, kalbėti su komisijos vardu. Taigi, jums pateiktame pranešime komisija įvertino teisės aktus, kurie jau e, galioja ir kurie kalba apie atsakomybę, apie kompensacijas, apie finansinį mm, operacijų turi jūrų saugumą, įskaitant taip pat ir mm, tam tikrą baudžiamą atsakomybę, komisija kol kas nematė jokių aiškių atvejų, kad e, e dabartinė metodika kalbant apie civilinę atsakomybę ir žalos e, atlyginimą, būtų nepakankamai veiksmingos, kalbant apie jūrinės operacijas. Kol kas tai buvo e, svarbus argumentas. E, ir buvo kalbama apie tai, kad būtina sukurti pusiausvyrą Kitaip sakant, be abejo, nukentėjai asmenys turi gauti kompensacijas, tačiau taip pat turi būti e, nustatyta ir e, adekvatumas tam tikras. Ir čia valstybės narės e, laikosi ne vienodų pozicijų. Iš tikrųjų, kas yra teisėti ieškiniai ir tiesiog eilinė rizika, kuris susijusi su ekonominė veikla. Jeigu mes grįžtume prie gavybos jūroje, atviroje jūroje direktyvos, Ten rasite nuostą, kad valstybės narės privalo nustatyti tam tikras procedūras, kurios užtikrintų e, greitą kompensacinių iškinių patenkinimo mechanizmą. Ir dabar, ką komisija daro, tai iš tikrųjų tikrina, ar valstybės narės adekvačiai įgyvenino šią direktyvos nuostatą. Kalbant apie keletą esminių klausimų. Solidus teisinis pagrindas į Europą klotas, pavyzdžiui, jau kalbame apie tarpvalstybinės avarijas. Ir šiuo atveju pirmiausia reikia nustatyti, kuri jurisdikcija yra atsakinga už kompensacinių iškinių pateikimą. Ir taip pat numatoma, kad nukentėjusiai gali kelti ieškinius atsakoms. Taip pat e, galioja Roma 2 e, reglamentas, e, kuris leidžia nukentėjusiems pasirinkti, kokią teisę taikyti, tai yra ar taikyti teisę tos valstybės, kurioje įvyko avarija, ar tos valstybės, kurioje asmenys nukentėjo. Toliau, kalbant apie licencijų išdavimą, apie leidimų išdavimą, vėlgi gavybos tvaro jūroje sektorius jau numato būtinybę įvertinti finansinius gebėjimus ir galimybės tų, kurie prašo e, išduoti leidimus. Ir e, tinkamas valstybės narės, kompetinga valdžios institucija turi įvertinti paraiškos pateikėjų finansinės galimybės vykdyti gavybą atviroje jūroje. Tai reiškia, kad kompetingos institucijos įvertina ne tik tai techninius gebėjimus šito paraiškų pateikėjų, bet taip pat ir patikrina jų finansinės galimybės, finansinius pajėgumus valstybės narės taip pat turi vertinti, tai taip pat jau numatyta būtent e, operacijų tvarkymo saugumo direktyvai, e, tam tikrus finansinius išteklius, kurie turi būti rezervuoti galimoms skubioms kompensacinėms priemonėms. Taip pat numatyta, kad valstybės narės, kurios vykdo gana ženklę karybą jūroje ir kai tai gali kirti kirsti su e, konkrečiais turizmo ir žungysis sektorius interesais, turi skirti ypatingą dėmesį ir ekonominių nuostolių e, minėtiems sektoriams kompensavimas taip pat būtų pageidautinas. Na, iš tikrųjų, Norvegija yra puikus pavyzdys, jie yra daug nuveikę šios srityje. Tolesnis komentaras dėl uh, nusikaltimų prieš aplinką direktyvų. Uh, kuri buvo paminėta. Manoma, kad pirmiausia ES turėtų sukaupti tam tikros patirties dėl būtent šitų atvirų jūrinių gyvybos operacijų direktyvos, jos nuostatų taikymo. Tik tada galbūt e, siekti jau tolesnių teisėkuros iniciatyvų. Ir galų galia, kaip direktyvoje sakoma, e, vėliausiai 2019 metais komisija turėtų apibendrinti, kaip yra gyvendinama gavybos atvirą jūroje direktyva įvertindama kompetingų valdžios institucijų pateiktus duomenis, jų ataskaitos, jeigu reikia, gali taip pat įtraukti ir siūlymus dėl direktyvos pakeitimų arba siūlyti papildomas teisėkoros iniciatyvas. Na ir akivaizdu, kad e, klausimai, kurie svarstomi tokie ataskaitoje, susiję su atsakomybė, kompensacija, finansiniu saugumu, e, kai kalbame apie E, naftos ir dujų gavybą atviroje jūroje. Na ir e, be abejo, nors dabar mes dar tikidame, kaip įgyvenama direktyva, komisija toliau diskutuos valstybėmis narėmis apie atsakomybę, finansinį saugumą ir galima baudžiamą atsakomybę. E, pirmiausiai, be abejo, mes tarsime su mm, atvirų, gavybos atvirą jūroje e, Europinės grupės ekspertais. E, Tai tiek iš mūsų pusės. Kągi, ačiū komisijai. Dabar steiksiu žodį pranešėjui e, paskutiniams bendrinamosiams pastaboms. Noriu padėkoti komisijai ir mes turime iš tikrųjų pasirūpinti, kad būtų išvengta bet kokių pavojingų situacijų. Valstybės narės neprivalo taikyti tokias nuostatas. Dėl to būtų geriau, kad galiotų kažkokios bendros direktyvos nuostatos. E, po šios diskusijos galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų puikiai bendradarbiaujam, nes sėkmingai bendradarbiam su šeliniais pranešiais ir aš esu tikras, kad sulauksime gerų pakeitimų. Kągi, ačiū. ačiū. Aš tiesiog noriu priminti terminus, tai yra pakeitimus galima teikti iki gegužės trečios dienos vidurdienio, o balsavimas komitete vyks Liepos 11 arba 12. Ačiū. Ir dabar periname prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai yra sveikatos teisės aktų įgyvenimas ir pakviesiu pasisakyti komisijos atstovus dėl tabako gaminių direktyvos. Kaip žinote, įgyvenimo procedūra tokia, kad paprastai mes suteikiame žodį komisijos atstovams atsakyti į 16 klausimų, kuriuos mes esame uždavę, o vėliau gali, parlamentarai galės užduoti klausimus ir aptarti šį klausimą. Taigi, iš karto ir pradėkime nuo pirmojo klausimo. Nes turime keletą klausimų grupių. Pirmoji yra dėl perkelimo ir gyvendinimo. Ir čia nedeltamas suteiksiu žodį komisijai tam, kad atsakytų į pirmąjį klausimą. Panas Andrejys, komisijos vardu. Ačiū pirinkė, laba diena ponės ir ponai. Nuo trumpos įžangos pradėsiu. Aš esu čia kartu su savo komanda Europos parlamente aptarti tabako direktyvos įgyvendinimą. Parlamentas patvirtino 2014 m. vasarį tą direktyvą ir tai buvo didžiulis žingsnis į priekį, e, įgyvendinant platesnį požiūrį į tabaką ir padidinant sveikatos apsaugos lygį. Svarbiausias dalykas dabar yra gyvendinimas. Taip pat ir tai, tai priklauso ir nuo e, komisijos e, tikslingų savalaikių veiksmų ir nuo valstybių narių gyvendinimo. 2016 metais e, įgyvendinimo ir deleguoti aktai buvo pri, priimti. Ir patvirtinimas su teisės aktų e, tikimasi įvyks gegužės mėnesį. Yra numatytas, e, numatyti ilgesni laikotarpiai teisės aktuose. Komisija remia valstybių narių pastangas įgyvendinant direktyvą. Taip pat yra svarbu paminėti kad dar yra trys bylos teisingumo teisme e, nagrinėjamos ir kitą savaitę, ketvirtą gegužės, gausime teismų sprendimus. Pirmiausia, perkelimas Vokietijoje. Pagal mūsų turimą informaciją, val... aštuonios valstybės narės visiškai arba iš dalies perkelė direktyvą Belgija, tie Vokietija, Italija, Latvija, Malta, Portugalija ir Slovakija. Kitos valstybės narės, jos informavo, kad šiuo metu yra perkelimo procese įvairiose etapuose, kai kurios pažengusios gana šiame procese. Ir tai yra taip pat svarstama nacionalinėse parlamentuose. Bet mes negalime kol kas komentuoti dėl konkretaus turinio nacionalinių teisės aktų šiandien, nes perkelimas, perkelimas šios direktyvos yra 20 gegužės galutinis terminas. Siekiant užtikrinti laikų perkelimą valstybės narėse, komisija nuolatos palaikė kontaktus su valstybėmis narėmis įgyvendinimo etape reguliarūs posėdžiai vyksta ekspertų grupėse, grupių tabako kontrolės klausimais. Ir mes stengiamės parengti tinkamus susitarimus su valstybėmis narėmis. Kol kas neižvelgiame jokių problemų Vokietijoje, bet dar mes įvertinsime perkelimo veiklą vėliau. Ačiū, nežinau, ar ponas Panė norėtų toliau pasisakyti arba pratesti klausimą. Aš tik norėčiau sugrįžti prie pra, tabako pramonės sektoriaus vaidmens, lėtinant ar atidedant perkelimo direktyvos į nacionalinę teisę. Čia Europos parlamente esame svartėtus klausimus ir mes norime priminti neįgiamą vaidmenį, kurį vaidina tabako pramonė, svarstant šį dosiją, netgi po to, kai buvo patvirtinta direktyva 2013 metais. E, parlamente aš sveikinu Lindą Makivent pranešėją, kuri yra tarp mūsų. Įvairiose Europos sostinėse, Lisabonoje, Berlyne, Briuselėje kitose sostinėse mes susitinkame su daugeliu nevyriausybinių organizacijų, kurios e, liudyje, jog tabako pramonė viską daro, kad galėtų pavėlinti ir atidėti šios direktyvos perkelimą į nacionalinę teisę. Ir įvairios konsultacijos vyksta Ir teisingumo teismas e, nagrinėja tris bylas susijusias su trukdymu e, perkelti direktyvą nacionalinę teisę. Japan Tabako, Imperial Tabako e, bendrovės tvirtina, kad įgyvendus direktyvą nebebus laikomasi subsidiarumo principų ir tokiu būdu stengiamasi pavėlinti direktyvos perkelimą į nacionalinę teisę. Bet Europos įsingumo teismas kol kas dabar nagrinėtas temas. Laukiame sprendimo ketvirtą gegužės ir teisingumo teismas turės generalinės advokatos ponios Kokot Mm, nuomonę remtis, kuris sako, kad naujoje direktyvoje dėl tabako jinai buvo teisėtai primta ir joje jokių būdų nepažeidžiamas vienodo traktavimo principas konkurencingumo plotmėje. Tas principas nėra pažeidžiamas, pasak generalinės advokatės. Ir mes dar kartą tik tai patvirtiname savo pasiryžimą įgyvendinti tą direktyvos perkelimą ir kad mes, Europos parlamentas, galėsime pasakyti e, diskusijose ir taip pat ir diskusijose su Europos komisija, galime paliudyti, jog turime šiek tiek problemų, konkrečių problemų. Ir perkelimas galutinis turėtų vykti 20 gegužės, bet kadangi yra labai daug problemų, tai gana didelis skaičius valstybių narių netliko to perkelimo. Ačiū, turime papildomą klausimą. Pone Grostėt, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu kalbėti apie elektroninės cigaretės. Dar kartą. Mes laukime komisijos ataskaitos ir pasiūlymų teisėkuros iš komisijos. Pirmininkas sustabdo kol kas kalbėtoje. Mes dirbame teikdami klausimus. Ir bus specialus, speciali klausimų sesija skirta elektroniniam e, cigaretėm. Tai jūs galėsite vėliau pasiklausyti. Atsiprašau, vis dėlto aš tada kalbėsiu kitų klausimų. Apie tai, ką kalbėjo kolegas Parnio. Dėl tabako direktyvos. buvo pasiūlymas pateiktas, kurį gynė ir tabako gamintojai, tai pritarė tam, ką sakė, tai patvirtina tai, ką sakė kolega Parnio. Ir reikia atsižvelgti susitarimus, kurie buvo sudaryti su tabako e, sektoriumi, siekiant kovoti su padirbinėjimu tabako srityje ir tam pritarė ir parlamentas. Mis. Ačiū. Ponas Dorman. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie lobistinę veiklą, ir kalbam apie įsipareigojimų, pasižadėjimų nevykdymą. Šis klausimas yra labai aktualus, tai minėjo komisija ir dauguma valstybių narių ne, netliko įgyvendinimo procedūros pagal komisijos nurodymus. Ką komisija dabar turėtų daryti, ko, ko tikisi, ko, ko siekia komisija, kol kas nėra aiškumo. dėl e, perspėjimų, elektroninių perspėjimų susijusių su sveikata. Turime atkreipti dėmesį į atskiras valstybės narės, kaip e, komisija ketina spręsti šią situaciją, nes yra nemažai painiavos ir dėl šios priežasties mes nesugebėjome gyvendyti tai, kas buvo sutarta čia, parlamente. Man kyla klausimas, ar būtų protinga ir pagrysta užkrauti papildomas išlaidas įmonėms. Ta pati galima būtų pasakyti apie alkoholį, apie Monsanto įmonę. Daugybė yra lobistų įvairiose srityse. Čia reikėtų tam tikrą demarkacinę liniją nubrėžti tarp to, ko nori lobistai ir ko reikalauja politikai. Ačiū, ponia Lanu. Taip, pirmininkė. Pone Dornano, turėtume aiškiai interpretuoti ir suprasti tą tekstą. Norėtumėm paaiškinimo. Voulais... Probably, probably on, uh... ar, ar dėl pasienio klausimų dabar galėčiau kalbėti? Ne, pirmininkas, vėliau kalbėsime apie klausimus susijusius su priekyba, vėliau taip tarsime. O dabar iš karto suteiksiu žodį komisijai, kad jinai atsakytų į papildomus pateiktus klausimus. Kaip jau paaiškinau, mes nuolat palaikome kontaktus su valstybėmis narėmis. Teisės aktai e, yra kuriami pagal nacionalinės procedūras, yra nemažai iššūkių. Iš vienos pusės valstybės narės e, nusprendė pavyzdžiui, naudoti vadinamąjį plain packaging, tai paprastas bendras pakuotės cigaretėm. Pagal susitarimus kitos valstybės narės nusprendė įgyventi papildomas priemonės pasitelkiant e, dabartinės teisės aktus. Ir tai yra didžiulis stimulas surenkti papildomas diskusijas šią temą. Yra nemažai veiksnių, kaip visada, su kuriais susiduria teisės aktų leidėjai, dirbdami su atskiromis valstybėmis narėmis. Bet mes esame įsitikinę, jog yra noras, yra pritarimas e, patvirtinti šį teisės aktą. Politikai tai nori, kol kas dar anksti pasakyti, kada kiekviena valstybė, atskira valstybė narė priims sprendimą E, pateikti visą reikiamą informaciją komisijai, bet mes tikimės, kad tai vyks gana greitai, mes e, atidžiai stebėme situaciją ir komisija yra pasirengusi daryti visą reikiamą spaudimą, imtis e, tolesnių žingsnių. Bet tikrai nemažai dalykų vyksta kiekvienoje valstybėje narėje. Negalime sakyti, kad tai yra teisės aktai, kurie yra vilkinami ir nieko nedaroma. Dėl klausimų, kuriuos pateikė kitos šalis, mes esame skaidriai nusiteikę dėl gyvendinimo laikotarpio visą informaciją, kalendorius, datos, laikotarpį, konsultacijos, viskas yra įvykdyta, mes laikomės visų numatytų procedūrų siekdami už, užtikrinti, kad visos interesuotosios šalis būtų tinkamai informuotus kaip vyksta visi procesai. Ačiū. Dėkuoju. Ar norėtumėt kažką papildyti dėl antro klausimo, dėl nacionalinio įgyvendinimo stebėsenos? Aš galiu pridurti, mes turime priemonės, paminėjau, įžango reguliariai rengiame posėdžius su ekspertais iš valstybių narių, taip pat svarstame techninius klausimus susijusius su direktyva. Papildomas nuomonės rengiame, konsultuojamės. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti naujos bibliotekos kūrimą Dėl įspėjamų paveikslėlių 8 tūkstančių žmonių dalyvauja šioje veikloje, kurie kaip vartotojai dalyvauja tuose tyrimuose susijusios su įspėjimais ir ženklais ant pakuočių. Taip pat klausimynų, apklausų nemažai rengiame. Tačiau kol kas yra sunku apibriežti konkrečiai tą politinį procesą ir kiek sparčiai jisai vyks valstybėse narėse. Taip pat mes analizuojame techninės priemonės, kurios viršė TPD direktyvą. Pavyzdžiui, nagrinėjame techninės kliūtis priekybai, taip pat e, vidaus rinkos priemonės kokių žingsnių turėtų komisija imtis. Komisija rengs komentarus, nuomonės teiks valstybėms narėms dėl vadinamų paprastų bendrų pakuočių, plain packages. Taip pat višalius posėdžius rengia mm, komisija su valstybėmis narėmis, valstybių narių prašymų, vykstame į valstybės narės ir bandoma bandome paaiškinti visus, visus mūsų planus, ketinimus. Tokie dvišaliai vizitai vyksta valstybėse narėse. Ačiū. Ar ponia Kadenmak norėtų kažką pridurti? Papildomas dar klausimas. Ar komisija užtikrin, užtikrina kad yra pakankamai darbuotojų ir išteklių, kad būtų galima stebėti gyvendinimo procedūrą. Taip pat dėl TBD e, direktyvos dėl teisinių iššūkių. Ačiū už klausimą. Žmogiškiai ištekliai visada yra didžiulis iššūkis komisijos tarnyboms. E, sveikatos e, generalinis direktoratas netrukus, e, neseniai buvo labai iš esmės reorganizuotas. E, turime komandą ir šiandien mano kolegos yra kartu su manim, kurie dirba mm, tabako direktyvos rytyje. Pagrindinis prioritetas komandai yra užtikrinti veiksmingumą, veiksmingą direktyvos įgyvendinimą. Taip pat mes glaudžiai dirbame su teisės tarnyba komisijoje taip pat ir su parlamentu ir su taryba, kad galėtume apginti tą direktyvą teisme. Tai yra taip pat labai svarbus, daug iššūkių iškeliantis darbas. Taip pat turime pasirenkti ir būsimiems e, teisimėms iššūkiams, ar, e, kurie gali būti ateityje. Turime tinkamai prioritizuoti, sutvarkyti visą sistemą. Laikai yra tikrai nelengvi ir mes turime puikią komandą, labai tinkamai pasirengusių ir pasiryžusių dirbti žmonių. Tai aš esu dėkinga savo komandos nariams už tai. Ačiū. Oh, Miss äh, Birgit Langen. Ponia Birgit Lengen. Dėkuoju pirmininkė. Aš pateikiau klausimą, bet manau, kad jis yra susijęs su šia tema. Komisijos atstovas sakė, kad kai kurios valstybės narės aktyviau dalyvauja, kitos ne, bet kai kurie deleguoti aktai buvo vėlesnių etapų parengti ir visą tai reikia įgyvendyti nacionalinėje teisėje ir tai labai apsunkina mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Ta nauja direktyva uždeda papildomą naštą įmonėms, jos turi taikyti direktyvos nuostatas. Mano rinkiminė apygaldėje yra žmonių, kurie visiškai nežino, kaip, kaip, kaip reikia toliau dirbti. Ačiū komisija. Kaip jau minėjau, nemažai gyvendinimo aktų mes rengiame, stengiamės kuo sparčiau juos renkti. Pavyzdžiui, dėl ženklinimo ir pakuočių yra labai sunki, svarbus teisės aktai, dėl ingredientų, dėl techninių standartų. Tie teisės aktai jau buvo e, priimti, dabar, kalbame, dabar dirbame prie ženklinimo ir pakuočių teisės aktų, gyvenimo teisės aktų Praeisiais metais spalio mėnesį buvo nemažai patvirtinta teisės aktų. 2015 sausio mėnesį mes viešai paskelbėme savo darbo kalendorių, numatytus visus darbus ir daugumoje atveju mes laiku viską suspėjome padaryti pagal numatytus planus. Taip pat renkame medžiagą, informaciją iš suinteresuotųjų šalių, išorės konsultacijas vykdome. Mes aktyviai stengiamės informuoti įmonės, kitas interesuotasias šalis e, apie tai, kokie vyksta procesai, kas, kur, kada, kaip vykdoma. Būtent toks yra mūsų darbo metodas. Mes turime tam skirtą laiką ir stengiamės kuo, kuo geriau, veiksmingiau jį panaudoti. Tikiuosi, kad gegužės mėnesį visas darbas, kurį įsipareigojame kaip komisija atlikti ir bus atliktas. Dėkuoju. Dabar einame prie kito klaus, kit, kitos klausimų grupės. Trečią ir ketvirtą klausimą E, siūlo aptarti ponas Pedičinį, jį pateikė ir iš karto suteikiu žodį komisijai atsakymams. Tie klausimai susiję su direktyvos perkelimu Italijoje. Bet manau, kad klausimai yra labai svarbus visoms valstybėms narėms. Pirmiausia, kaip jau minėjau, nekomentuosime jokių individualių perkelimo pavyzdžių ar atvejų, yra aiškus galutinis terminimas ir tuomet pradėsime vertinimo darbą atskirų valstybių narių atliktą. Perkelimo procesą vertinsime. Dėl atsiekamumo nuostatų. Papildomas laikas paskirtas patvirtinimui, treji metai papildomi yra skiriami 2019 gegužės 20 yra galutinis terminas. Įgyvendinimo ir deleguotai aktai tai taip pat bus patvirtinti komisijoje. Ir esant tokiomis sąlygoms, esant tokioms sąlygoms, valstybės narės galės užbaigti perkelimo procesą ir patvirtinti antrinius teisės aktus priklausomai nuo skirtingų nacionalinių sistemų. Ir antriniai teisės aktai gali būti gyventinti arba e, ministrų įsakais valstybėje narėse arba naudojant kitas priemonės. Tai, pavyzdžiui, taikytina ir Italijai. Ir tai turėtų būti atlikta nustatytų laikų. Dėl kito klausimo, kuris yra susijęs su pono Petisinį klausimu. Tai yra vieša informacija apie e, naujus tabako produktus. Gamintojai ir importuotojai naujų tabako produktų turi teikti pranešimus kompetitingoms institucijoms valstybėse narise. Valstybės narės tą informaciją turėtų perduoti komisija. Štai tokia yra sistema, tokią sistemą mes sukūrėme kartu su, su jumis. Komisija kol kas negavo informacijos pagal 19 straipsnį dėl TPD direktyvos perkelimo. Laukiame kol kas 20 gegužės. Komisija neketina platinti informacijos viešai dėl naujų tabako, e, naujų produktų, bet pagal TPD reikia tikti informaciją apie ingredientus ir emisijas. Pagal rinkos tyrimus, e, pardavimų duomenis, Tai taikoma visom, visiems tabako produktams ir valstybės narės turi atsižvelgti į būtinybę užtikrinti priekybos saugumą. Štai taip sistema veikia. Dėkuoju. Ar ponas Pedičinė norėtų sureaguoti? Labai trumpai papildomas klausimas. Ar nemanote, kai kalbama apie atsakamumą, kad komisija neturėtų laukti, kol iškils problemos, Reikia e, įvertinti teisinę pusę. Mes neturime įstumti piliečius į labai silpną poziciją, kai kalbame apie galimybę imtis teisinių veiksmų, kai kažkas yra netaip. Komisija. It's a, it's the, the... Sistema bus mm, ateinančiais metais kuriama Ir aišku, kad apie tai kalbėsime su valstybėmis narėmis. Ir žiūrėsim, kaip busimi teisės aktai bus perkelti į nacionalinę teisę. Dėkui. Ko gero išgirdom atsakymą į penktą klausimą ir šeštą. Bet jei komisija dar turėtų ką pridurti, tai steiktume žodį arba galim tiesiai prie septinto klausimo eiti. Pone Kadenbach klausė apie tabako vartojimą ir apie jaunimą, kuris anksčiau nei sulaukia 18 pradeda rūkyti. Ir kalbama apie taisyklių harmonizavimą vidaus rinkoje, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. Tie, kas rūko daug, paprastai pradeda mm, rūkyti anksčiau nei 18 ir kuo anksčiau pradedi rūkyti, tuo sunkiau būna mesti. Ir norima atgrasinti jaunų žmonės nuo rūkimo. Tas yra vienas iš direktyvos tikslų, tai yra įspėjimai, sveikatos įspėjimai, taip pat tie įspėjimai derinami su paveikslėliais tai labai svarbu, tai veikia jaunus rūkytojus, rūkorius. Taip pat direktyvoje yra taisyklės, kurios siekia uh, pakelių, cigarečių pakelių, cigarečių pakelius padaryti nepatrauklius, kuo mažiau patrauklius, pavyzdžiui, lūpdažio formos pakeliai yra draudžiami, o klaidinantis ar reklaminiai elementai irgi neleidžiami. Tai yra siekiama, kad jaunimas nebūtų skatinamas rūkyti, taip pat ir skoniai e, draudžiami, kurie viliotų jaunus žmonės. Taigi tos naujos priemonės yra numatytos direktyvoje ir direktyva taip pat skiria dėmesį tiems tabako gaminiams, kurie ypač patrauklus jaunimui, tai yra ir savadarbės cigaretės. Su, suktinės ir elektroninės cigaretės irgi siekiama, kad jos netaptų patrauklios jaunimui. Taigi norime taip pat, kad prieimas prie tabako produktų, galimybė įsigyti tabako produktų būtų apsunkinta, ribojama, amžiaus ribų nustatymas, bet, kaip jau minėjau, valstybės narės pačios gali nuspręsti, kokią antitabako antirūkimo politika turėtų būti konkrečioje valstybėje narėje. Kaip jau minėjau, tie paprasti, ne, nepatrauklus pakeliai, e, diskusijos apie e, tai, kad turėtų būtų, būt, siekiama, kad viešose vietose nebūtų rūkoma ir tas taip pat galiotų ir elektroniniam cigaretėm ir panašiai. Dėkoju, ponė Kadebak. Gerai. Tada kitas mūsų klausimas. Aštuntas. Pereinamasis laikotarpis ir geresnis reglamentavimas. Vėl suteikėme žodį komisijai. kaip jau sakiau, du svarbus įgyvendinimo aktai, tai yra pakuotės ir e, ženklinimas. Praėjusiu metu rugsėjai jie buvo priimti, kad pramonė turėtų pakankamai laiko prisiderinti, pasiruošti e, šiom priemonėm ir techniniai failai 15 metų spalį buvo išsiusti visom valstybėm narėm, kad jos mm, galėtų prie tų failų nacionalinę informaciją pridėti ir kad mm, pramonė galėtų mm, pasiruošti tom pakavimo taisyklėm. Ir dėl to manome, kad pramoniai dar papildomo pereimo laikotarpio nereikia. tabako e, produktų galiojimo laikas yra maždaug nuo 6 iki 9 mėnesių priklausomai nuo jo rušies. Ir daugelis direktyvos nuostatų jau atspindi tarp institucinį geresnio reglamentavimo susitarimą, bet, bet kuriuo atveju mes norime išklausyti mm, visus ir norime būti atviri šiame procese. Toliau deleguoti į aktai, skirti atsekamumui, irgi pasirodys, taip pat bus poveikio vertinimas. Ir bus dirbama toliau. Dėkui. Aš nenoriu čia um, kažkaip apsunkinti jūsų darbo. Aišku, kad mes norime, kad visos valstybės narės įdėktų, perkeltų direktyvą laiku. Bet mes negirdėjome iš komisijos, ar iš tiesų visom valstybėm narėm pavyks tą direktyvą perkelti per numatytą laikotarpį, nes komisija sakė, kad labai nedaug valstybių narių tik tą yra padarę. Komisija sakė, kad techninė informacija spalį pateikė bet jinai kol kas dar turbūt nėra perkelta į nacionalinę teisę. Bet čia kalbame ne apie tabako pramonę, apie pakavimo pramonę. Jūs norite, kad pakavimo pramonė prisimtų komercinę riziką. O to, mano nuomonė, visai nebūtų reikėję, jei būtume viską sugebėję padaryti laiku ypač tuos deleguotosius aktus, jeigu komisija būtų anksčiau patvirtinusi. Ir tai iš tiesų nuvilė. Sakėte, kad tabako gaminių galiojimas yra trumpas, o kalbant apie pakuotės, tai jos yra labai mm, griežtai reglamentuojamos, tai tam reikia pramoniai, pakavimo pramoniai turėti laiko pasiruošti. Taigi, ir aš manau, kad ne, nebuvo atsakyta į mano klausimą, kuris skambėjo taip, ar komisija gali pasakyti, patvirtinti, kad iš tiesų visos valstybės narės pilnai perkelia tabako direktyvą. Ir atitinkamai tada sugebės reaguoti pakavimo įmonės, bet kiek išgirdom iš komisijos, ne visos valstybės narės tą dar yra padarę. Tai tos valstybės narės, kurios dar nenotifikavo komisijos, ar iš tiesų galima tikėti, kad jos pilnai perkels visą direktyvą? Dėkoju. Ponas Sofoli. Bonafe vardu. Norėčiau pakalbėti apie atsakamumą. Jis turėtų būti europinių lygių užtikrintas ir nepriklausomai. Minima data yra 2019 metai. Komisija atliko studiją, įgyvendinamumo studiją 15 metais ir ten buvo įvairių galimybių nubriežta, kaip tą atsekamumo sistemą būtų galima įgyvendinti įgyvendinti. O šiandien dabar yra jau pateikiama kita studija. Tai ar tai reiškia, kad su pirmąja e, studija buvo problemų? Ir norėčiau taip pat paklausti dėl tų e, padirbtų produktų ir dėl e, jų įtakos valstybių narių fiskaliniai sistemai. Dėkui dabar žodis komisijai. Pabandysiu paaiškinti, kaip mes matome situaciją. Mm, ir pirmiausia, specifikacijos. Valstybės narės gavo visą techninę informaciją 15 metų spalį, taigi ją turi. Ir valstybė narė turi tik pridėti e, tą datą. E, tai yra, kad gamyba turi baigtis 20 gegužės ir produktas toks, koks buvo iki 20 gegužės, galės vienerius metus tik būti rinkoje. Ir manom, kad valstybės narės spės laiku visą sistemą įsivesti. Mes galim ir toliau ateityje jūs informuoti apie tas notifikacijas dėl direktyvos perkelimo, kurias gauname. dar ir dabar, jau dabar mes pradam žiūrėti, kaip pavyksta perkelti ir kokios atsiranda problemos, bet oficialiai tą galime daryti po 20 gegužės. Atsekamumas. Pradėjome nuo mm, galimybių studijos, kaip jau buvo pasakyta, o tada reikia jau pereiti prie gyvendinimo studijos e, kuri apima ir įvairius techninius reikalavimus. Ir dabar ieškome, mm, kas tą studiją padarys, e, ieškome rangovo ir tikimės, kad rasime, pakankamai greitai užžinosime, kas tą studiją atliks ir tada galėsime daugiau informacijos pateikti. Dėkui. Tada trečiasis klausimų blokas. Klausimai susijęs su prekyba. Galbūt komisija iškart į 9 ir 10 klausimus atsakytų, nes jie yra pakankamai susiję. Žodis komisijai. Pono Peterle klausimas. PPO tabako kontrolės konvencija ir ES tabako protokolas. FCTC 82 e, straipsnis reikalauja, kad e, pasirašiusi konvenciją šalis, kaip ir ES, turėtų atsiekimo sistemas atsiekamumo ir, ir tabako gaminių sėkimo sistemas. Ta protokola ratifikavo 16 šalių, 5 valstybės narės. Ir tikimasi, kad netrukus protokolo nuostatos saistys visus ES veiksmus, taip pat ir atsiekamumo srityje. Ir mes atitinkamus aktus e, renkame, re, rengiame pagal direktyvos 15 straipsnį. Ir atitinkamoje specifikacijoje turės būti E, atitinkamos nuostatos už tabako kontrolės pagrindų konvencijos FCTC. Praėjusiais metais komisija konsultavosi su suinteresuotomis šalimis. Rezultatai buvo paskelbti, o dabar esame kitame etape, techninių reikalavimų etape. Šio laikotarpio, šio etapo skaidrumas užtikrinamas per viešasis konsultacijas geresnio reglamentavimo taisyklės, planuojami susitikimai su nacionaliniais ekspertais ir seminarai su suinteresuotomis šalimis. Dėkui. Nežinau, ar ponas Parnie norėtų sureaguoti. Dėkui. Kalbant apie atsekamumą ir skaidrumo užtikrinimą bei 5.3.3 dalies taikymą. Čia reiktų tikslesnės informacijos. 17 metais komisija turėtų patvirtinti deleguotusius aktus skirtus atsekamumui. O mes žinom, kad mm, tabako pramonė nori, kad tabako pramonės atsekamumo sistema būtų primta. O PPO, PSO sako, kad Tai kertasi su pasaulinės e, prekybos organizacijos 8 straipsnio 12 straipsnio nuostat, 8 straipsnio 12 dalies nuostatomis, nuostatoms, nuostatomis dėl nelegalios prekybos tabako gaminiais. Taigi norėjau paklausti, kaip komisija užtikrins, kad deleguotųjų aktų tvirtinimas bus kuo skaidresnis. Ar mm, PSO e, penktos straipsnio trečiosios dalies nuostatos, konvencijos, PSO konvencijos penktos straipsnio trečiosios dalies nuostatos atsispindės deleguotose aktuose. Dėkoju. Jei daugiau klausimų nebūtų, tai žodis komisijai. Kaip jau sakiau, mes laikomės to geresnio reglamentavimo reikalavimo. Ir konsultuosimės su visomis suinteresuotomis šalimis. Iš kitos pusės mūsų ekspertai yra visiškai nepriklausomi nuo e, šios pramonės ir yra interes, taisyklės skirtos interesų e, konfliktui išvengti. Ir laikomės ir skaidrumo, ir, ir e, tuo pat metu nepriklausomumo. Ir vėl grįžime prie šių, prie šių klausimų. O dabar galiu pasakyti tik, kad iš tiesų e, ši sistema e, siekiame, kad dirbtų, kad veiktų gerai. Dėkui, toliau kitas klausimas, vienuoliktas neteisėtą prekybą tabako gaminiais. Dėkui pirmininkė. PMI susitarimas buvo svarstomas parlamente irgi ir po to sekė rezoliucija ryšys tarp e, susitarimų ir e, teisinės sistemos. Šie dalykai irgi buvo svarstomi Europos parlamente 24-5 e, vasario. Santė generalinio direktorato direktoratas siekia, kad būtų gyvendintos visos atsekamumo nuostatos, kad visi cigarečių pakeliai mm, ir pakuotės būtų atsekami. Pilnai įsigaliojus direktyvai 2019 m. gegužės 20. Dėkoju. Ar ponas Paniol dar nori ką nors pridurti? Taip. turint galvoje parlamente priimtą rezoliuciją, jūs ją irgi minėjote. Ir per mūsų diskusijas šiandien mes norime pasakyti, kad tikimės platesnio atsakymo iš komisijos. Gal komisija galėtų konkrečiau pasakyti, turint galvoje, kad susitarimas su PMI. Philip Morris International baigia galioti šių metų Liepą. Ne už metų, ne už dviejų, o šių metų Liepą. Ir yra ir kiti sustarimai e, su pramonė, e, kurie baigs galioti 19 metais tai ar mum direktyva ir protokolas leis užtikrinti iš tiesų e, pilną atsekamumą nuo 17 metų. Dėkoju. Jei klausimų daugiau nėra, tai žodis komisijai. Turiu pasakyti, kad komisija dar nepriemė galutinio sprendimo šiuo klausimu Taigi negaliu komentuoti daugiau, nes laukiame dar komisijos narių galtinio sprendimo. Savez, si a... Euh, ar, ar žinote, kada šis klausimas įtrauktas į kolegijos darbo tvarkę? Ne, nežinau kada jis planuojamas aptarinėti. Bet be abejo, mes sekame šį procesą. Ačiū. Okay. Now we can go to the next point. Kągi, galime perėti prie kito darbo atrakės punkto arba veikiau kitos grupės klausimų, kas, kuris susijęs su elektroninėmis cigaretėmis. Be abejo, galbūt tai yra ir e, vidinis klausimas, tačiau galbūt norite pirmiausiai atsakyti į visą klausimų bloką, o toliau mes galėsime pakalbėti su kolegomis, kurie norėtų užduoti, jeigu reiks, dar papildomų klausimų. Ačiū. Kaip mes visi žinome, mums tai buvo gana naujas reiškinys per šį reglamentavimo laikotarpį ir be abejo kilo ne vienas teisinis iššūkis, taigi pradėkime nuo teisinio iššūkio. Panas Florans paklausė dėl e, cigarečių kaip e, far, farmacinio produkto. Taigi dabar nežinome kiekvienos valstybės narės, kad e, jinai planuotų reikalauti e, visoms elektroniniams cigaretėms gauti prekybos leidimus E, taigi kol kas e, taikyti farma, e, farmacinių reglamentų nuostatas nėra jokių galimybių. Tačiau tai be abejo negalima užkirsti kelio, kad tam tikros procedūros, atskiros procedūros patektų į medikamentų arba medicininį reglamentavimą, priklausomai nuo to, kaip tas produktas funkcionuoja kaip jis yra pristatomas. Mes sutinkame, kad um, e, pagal 200 TPD e, direktyvos taipsnį visos valstybės narės turėtų įgyventi tam tikras nuostatas dėl prekybos elektroninėmis cigaretėmis. Ir turiu pasakyti, kad iš mūsų turimos informacijos, kada e, elektroninės cigaretės patvirtinamos kaip mediciniai produktai E, tai padarė viena valstybė narė, Junktinė karalystė, 2015 m. lapkritį. Atinkama agentūra pripažino jas kaip medicinį produktą ir dabar mes toliau stebime, kaip viskas rutuliojasi Junktinėje karalystėje. Atsakant į panas Grostit, dėl, klausimą dėl pranešimo, komisijos pranešimo apie pavojų, kurį kelia e-cigaretės. Sakyčiau, kad tai yra jau ateities klausimas, mes tą pranešimą tikimės e, priimti, patvirtinti komisijoje labai netrukus ir tada be abejo jis bus išsiuntinėtas ir visom institucijom. E, kalbant apie pavojų, kurį kelia cigaretės, e, informacija surinkta iš įvairių šaltinių ir išorinių rengėjų, ir komisijos tarnybų, ir kai kurių kitų. Taigi keletą žodžių apie riziką. Pirmiausiai, pirmoji rizika. Tai yra e, tikimybė apsinuodyti išgerus kiščio, kuriame yra nikotino sudėtie. Taip pat e, galimas e, odos sudirginimas šitų pačių skyščių. Dar vienas pavojus yra E, pavojus susijęs su namuose atliekamu maišymu šitų atsigarečių mm, skyščių. Ir, ir su to susijęs taip pat galimas dar vienas pavojus dėl neišmėgintų, nepatvirtintų mišinių e, naudojimo. E, arba, taip sakant, taip pat yra tikimybė, kad e, tam tikri vartotojai gali pradėti kurti savo prietaisus tokiam elektroniniam rūkimui nebūtinai patvirtintos konstrukcijos. Toliau kita klausimo grupė yra susijusi su mm, poveikiu sveikatai. Kaip buvo užduotas klausimas, kaip komisija vertina poveikį sveikatai. Tik mes vertiname poveikį sveikatai, nes, sakant, nebuvo jokių formalių reikalavimų, visą tai turėtų apimti E, bendroji ataskaita apie pavojų, kurį kelia e-cigaretės, taigi ta pilna ataskaita turėtų turėtų pasirodyti 2021 metais, e, tinkamai su direktyvos peržiūra, tačiau e, komisija atliko tam tikrą apžvalgą ir kol kas na, tiesiog trūksta domenų, nėra, nėra žinomo pavojaus sveikatai. Be abejo, mes e, stebime e, visą informaciją susijusiu 21 TPD e, straipsnio reikalavimais teikti pranešimus. Taip, be to, komisija nuolatos apžvelgia visą mokslinę literatūrą, ieškodama informacijos apie galimą poveikį sveikatai ir pavojų sveikatai, pavojų šiai sveikatai, kurį kelia elektroninis cigaretės. Taip pat TPD gyvendinimo projektas projekto pavadinimas yra Geras Plus, irgi ketina nagrinėti e, cigaretės ir jų poveikį sveikatai. Na ir galų gale, dar vienas klausimas susijęs su poveikiu sveikatai. kurį neklystų uždavę. Ehm, Pone Tamaki. Komisija žino apie tam tikrą nerimą, tam tikrus nugastavimus su šiais produktais. Tačiau reikia pasakyti, kad pirmas įkai mes pasiūlėme tam tikras saugumo taisyklės dėl e-cigarečių, tai yra e, pakartotinio užpildymo konteinerių ir panašiai. E, mes nustatėme tam tikrus reikalavimus dėl vartotojų informacijos, taip pat E, buvo nustatyti apribojimai dėl tarpvalstybinės reklamos ir propagavimo šitų priemonių. Ir e, taip pat e, siekiame nustatyti taisyklės, kurios įgalios gegužės 20 dieną šiais metais dėl tam tikro apribojimų, kad elektroninis cigaretis negali būti propaguojamas kaip pakaitalas arba priemonė padinti cigaretį rūkyti ir panašiai. E, su maldumu galime pranešti, kad valstybės narės ketina nustatyti tam tikrą amžiaus limitą šių produktų priekybai. Na ir ateityje mes, žinoma, nagrinėsime informaciją apie tam tikras amžiaus grupės, tačiau kol kas galiu konstatuoti, kad, pavyzdžiui, iš JAV matome labai nerima keliančių domenų, kad 2011-2015 metais ar per keturis metus e, cigarečių naudojimas išaugo nuo 1,5 procentų iki 16 procentų tarp būtent e, vidurinio mokyklų moksleivių, taigi praktiškai 10 kartų padaugėjo. Ir nuo 0,5 6 procentų iki 5,3 procentų tarp e, žemesnių vidurinės mokyklos klasių, taip sakant, aštuonmetės mokyklos amžiaus moksleivių. Komisija rengė taip pat um, ataskaitą apie atskiričių keliamą pavojų, kuris, kaip jau sakiau, tai bus įspausdintas ir mūsų netas. Ir e, dar kitas dalykas būtų apie nerūkančių žmonių apsaugą. E, teisės aktai, kurie susiję su reikalavimu, kad aplinkoje nebūtų tabako dūmų. E, Nekalbėjau apie šiuos produktus, be abejo dabar, kai kalbame apie valstybės narės, jos ketina atnaujinti informaciją ir galbūt nustatyti tam tikras taisyklės susijusias su cigarečių naudojimu. Tai bus įvairių. Pirmiausia, noriu padėkoti už viską, ką Jūs pasakėte. Aš tikrai tikiu, kad Europos komisija išnagrinės visus, visas pasiekmes, kurias galėtų turėti elektroninės cigaretės. Aš tikrai pasikliauju Europos komisiją, kad e, jos parengtas, e, parengta ataskaita, gegužės mėnesį turėtų būti pateikta e, parlamentui ir tarybai, kad tai bus, tas, ta ataskaita bus viešai paskelbta būtent šiais metais. Kaip kalbėjo kolegos, mes susidarėme su politinė problema, sveikatos problema. Visų pirma, ta problema susijusi su jaunimu. Ir eksponentiškai daugėja tarp jaunimo elektroninių cigarečių vartotojų. Kadangi tai nėra laikoma sveikatos, kad tai yra laikoma sveikatos produktų kaip pakaitalas siekiant mesti rūkyti. ir dėl tai didina elektroninių cigarečių pardavimus. Ir taip pat e, tų, tų užpildų e, elektroninių cigarečių. Ir tai mm, nepalengvina, nesumažina jaunimo priklausomybės nuo nikotino. Taip yra bandoma elektroninės cigaretės traktuoti kaip sveikatos apsaugos produktą, kaip tam tikrus pakaitalus metantiems rūkyti, bet kaip Junktinė karalystėje griežtesnis yra reglamentavimas elektroninių, elektroninių cigarečių pardavimo. Sugriežtintas pardavimas. Ačiū. Pone Grustet, ta pačia tema. Kai mes dirbome prie tabako direktyvos, žinome, kad tie nauji tabako produktai yra tikrai naujovė, mes dar negalime jų plačiai reglamentuoti ir trūksta harmonizavimo, trūksta derinimo tarp valstybių narių. ES lygių reiko ataskaitoje bus aiškiai pasakyta, kad rizika yra didelė. Rizika sveikatai didelė kyla iš elektroninių cigaretų. Svarbu, kad mes visi pri, tai pripa, pripažintume ir nustatytume savo poziciją elektroninių cigarečių atžvilgių ir tai būtų harmonizuota ES lygių. Mes žinome, kokia yra priklausomybės, kokios yra priklausomybės nuo nikotino problemos. Ir ta priklausomybė, tos priklausomybės nepanaikina elektroninės cigaretės. Mums reikia kiek galima greičiau reaguoti. Mes laukiame komisijos ataskaitos ir kai jinai bus paskelta, turėtume priimti sprendimus, kągi mums reikėtų daryti dėl elektroninių cigarečių. Ačiū. If... Uh, ačiū. Nežinau, ar parlamentarai dar norėtų ką nors pridurti, ar užduoti kokius papildomų klausimų. Atrodo, ne, tai vėlgi žodis komisijai. Kągi, aš manau, kad mes visi žinome, kad e, Jeigu čia turiu pasirodyti tą ataskaitą, toliau galiu pažadėti, kad vasarai mes pateiksime mokslinį vertinimą pagristą literatūros peržvalgą, e, apžvalgą, ką mes žinome apie šį naują reiškinį, kas jau yra publikuota. Be abejo, mes norėtumėm taip pat, kad vyktų ilgalaikė stebėsena, e, galbūt penkerių metų laikotarpį. Ir e, kaip Anskros atsakė, ko gero būtų vėliau galimybių po šio laikotarpio peržiūrėti teisės aktus. Tačiau taip pat jūs turite šią direktyvą vertinti Ir taip, kad įgyvendinus ją mes turėsime daug geresnių galimybių e, rinkti informaciją, rinkti duomenis. Ir tada kitais metais mes turbūt jau daug labiau informuoti būdami galėsime grįžti prie šitos diskusijos. Ačiū dar, ponia Goste, papildomas klausimas. Penkerių metų. Penkerių metų laikotarpis atrodo pernelyg ilgas. Kodėl mes turėtume taip ilgai laukti? Neturime teisės taip ilgai laukti. Aš tikiuosi, kad komisija padarys spaudimą, kad šis klausimas būtų žymiai anksčiau sprendžiamas. Kai mes turėsime ataskaitą, jau tai yra svarbu per ateinančius mėnesius imtis šio klausimo ir nelaukti, kaip įprastai laukti ataskaitos, tos ataskaitos analizės, pritaikymo, turime sparčiai reaguoti, nelaukti. Much, Ačiū, ponė Kiostet. Nežinau, ar komisija dar kaip nors norėtų sureaguoti šią pastabą. Neturbūt. Kągi, pereiname prie paskutinio klausimo dėl ingredientų. Ir vėlgi žodis iš karto komisijai, kurie atsakys klausimus. Na, klausimas, kurį uždavė ponas Florence. Kaip mes suprantame arba interpretuojame septintojo straipsnių, septintoje pastraipą e, e, dėl e, mėtinių filtrų tabako produktuose. Taigi pirmiausiai sveikatos generalinio direktorato nuomonė, kuri e, tokia, kad e, papildymus, paaiškinimus gali teikti jau nebe komisija, bet tik tai Europos teismas. Kiek mes interpretuojame e, direktyvą ir čia didžiai santė pritarė kitų komisijos tarnybų nuomonė, kad TPD 7 straipsnio septintas paragrafas neuždraudžia naudoti, pavyzdžiui, mėtų skonio ar kitokio aromatų kapsulių įstatymą į filtrą. Tai yra 2016 metų gegužės turėtų būti uždraustas tokios kapsulės. Tačiau yra numatyta tam tikra išlyga. Tai yra produktai kurie, kurių pardavimus stiprina būtent kažkokie dirbtiniai kvapai, turėtų būti ir, ir, ir jais plačiai prekiaujama, jie turėtų būti išimti iš apyvartos. Taigi atrodytų, kad e, tiem produktam, kurie turės didelį rinkos dalį, e, ką turėtų nustatyti e, reguliatoriai, kalbam apie 3 procentų ribą turėtų palikti tam tikrą pernamį laikotarpį, per kurį vartotojai galėtų pereiti prie kitų produktų arba nuspręstų atsisakyti. Tačiau, be abejo, e, tas e, perinamas laikotarpis neturi paliesti e, novatoriškų priemonių, tokių kaip na, pavyzdžiui, mentolo kapsulės ar panašiai. Taigi, reikėtų pasakyti, kad apskritai bendras siekis taip pat direktyvos yra tas, kad reikėtų sumažinti rūkimą ypatingai tarp e, jaunų žmonių ir iš tikrųjų e, mes matome, kad aromatizuotas cigaretės e, didina pardavimų patrauklumą. Paprastai tam tikros jaunimo grupės ypatingai daug mėliau pereina prie šitų produktų. Taigi, e, tiek informacijos mes kol kas ir turime. Ar panas Varens, ar kiti nariai norėtų sureaguoti? Jeigu ne, tai galbūt galime baigti mūsų komiteto posėdį. Norime padėkoti komisijai už um, naudingus atsakymus. Taip pat noriu padėkoti nariams už aktyvų dalyvavimo. Toliau pasimatysime trečią valandą po piet, e, antrąjį mūsų posėdžio dalį. Ačiū visiems.